Yes, hello. Welcome. We will start the meeting gratis, a little bit coming later today, and actually... Labadiena. Kolega Grotė atvyks šiek tiek vėliau. Aš dabar pirmininkausiu kol kas. Iš karto siūlau patvirtinti darbo tvarkę, pakeičiant 18 darbo tvarkės punktą, prieiga prie genetinių išteklių Dėl jie prašė atidėti šitą klausimą ir galbūt perkelti jį į pirmąjį sausio posėdį. Dar vienas klausimas yra pasiūlytas į kitus darbo tvarkės klausimus, tai yra mėsos produktų ženklinimas. Balsavimas, kada jis turėtų veikti? 17 dieną. Rytoj Komisijai dalyvaujant mes aptarnėsime šitą klausimą. Vis pilnas kalbų režimas, išskyrus estų ir maltiečių kalbas. Jurgensen yra tapęs Danijos maisto produktų ir žuvininkystės ministrus ministru, tuomet jis, tai jisai palieka mus ir todėl mes linkime jiems sėkmės aptarinėjant žuvų kvotas kitą savaitę taryboje. Dėl gyvūnų sveikotos, sveikatos ir e, augalų sveikatos šitas klausimas taip pat yra atidėtas sausio mėnesiui, atrodo, iki, vis dėlto perkeltas iki rytojos, poryt 18 dienos. papildomą informaciją dėl trilogų, dėl F dujų. Šiandien taip pat bus aptarnėjama Pelie pranešimas atidamas sausio mėnesiui, balsavimas ir jūsis prievolių taikymo ir mek Kevin e, pranešimo tema vyko trilogas gruodžio 11 dieną. Tikimės, kad gal netgi šiandien vakare pavyks susitarti su taryba, kadangi mes tikrai artinamės prie kompromisų dėl klinikinių bandymų. Strasbūrė buvo susitarta praėjusią plenarnę sesiją, dabar yra baigiamas galutinis tekstas ir bus jis pateikinėjimas Envi komitetui 20 rugsėjo įvyko Lietuvai pirmininkaujant korepero posėdis dėl biocidų. Gruodžio antrą įvyko trilogas. Aš baigiu paskelbti informaciją. Antrasis, trečiasis trilogai vyko gruodžio 11 ir dėl atskaitomybės trilogas vyks sausio viduryje. Taigi daug vyksta trilogų ir kai kurie iš jų jau artinasi prie pabaigos arba jau e, baigti. Dėl invazinių rūšių rytoj vyks e, trilogas A162. E, A1G 2 salėje. Dėkuoju. Kolegos, atsiprašau, kad pavėlavau atvykti į posėdį. Dabar yra trečiasis darbuotojų klausimas ir, kaip nekeista, mano paties pranešimas dėl laukinės faunos, faunos ir floros rūšio apsaugos, kontroliuojant jų prekybą. Kalbėsiu vokiškai. Tai yra įprastinis pranešimas kuris yra patikimas pranešėjui, kadangi mes turime nutiesti tiltus link Lisabonos sutarties nuostatų ir tiesiog suderinti geros nuostatas pagal komitologijos procesus. Iš esmės turinio pakeitimų nebuvo daroma. Dar kartą kartoju, kad mes pateikėme 13 pakeitimų siūlymų dėl įgyvendinimui teisės aktų, norėtume, kad jų būtų kiek mažiau ir taip pat norime tiksliau apibriežti taikymo sritį. Tokie šio pranešimo pakeitimų esminiai aspektai. Taigi aš tokius pakeitimus esu pateikęs. Atrodo, kad tik tiek ir vertėjo pasakyti, tačiau kolega Sanoni yra šešėlint pranešėjas. Tikiu žodį jam. Grazie, Presidente. Non posso che associarmi alle... Dėkuoju, pirmininkė. Aš galiu tik tai pritarti tam, ką pasakė pranešėjas dėl CITES konvencijos. Taip, turime garantuoti, kad būtų kontroliuojama tarptautinė priekyba visais laukiniais e, gyvūnais ir gyvūnais augalų rūšimis ir tikrai ta tarptautinė priekyba kartais netgi prisideda prie to, kad e, tos rūšis būtų išsaugotos. Vis daugiau rūšių grėsia išnykimas, sakykime, ir drambliai yra viena iš tokių rūšių. Ir čia neužtenka tų pastangų, reikia sustiprinti ir vyriausybių kontrolę ir kitus aspektus. CITES peržiūra pagal Lisabonos sutartį reikš, kad bus pakeistos tam tikros nuostatos remiantis Lisabona ir kai kas, tam tikra dalis nuostatų bus perkelta į deleguotusius aktus ir su tuo susijęs yra trečiasis pakeitimų pasiūlymas susijęs su apribojimais bei apribojimais konkrečioms šalims. Komisija gali imtis čia deleguotųjų teisės aktų arba įgyvendinimo teisės aktų ir tokiu būdu, kontroliuojant, aišku, demokratiškai parlamentui, vykdyti savo funkcijas. Tai yra šeštas, septintas, aštuntas ir devintas pakeitimai numato visiems vienodas įgyvendinimo sąlygas ir tai yra pakankamai priimtina. Komisija tokiu būdu nustato, kokios struktūros, kokie modeliai bus būdingi tam tikriems dokumentams, sertifikatams ir licenzijoms. Taigi, kaip minėjau, iš principo pranešėjui aš pritariu ir aš kaip senas šešėlinis pranešėjas norėčiau paraginti kolegas taipogi pritarti šiam pranešimui. Taip, iš, iš liberalų ypač mėla man girdėti, kad jie remia socialdemokratų pranešimus. Toliau Satuhasi norėjo pakalbėti, bet jo nėra. Atrodo, daugiau pasisakyti norinčių ir nebus. Tačiau komisija yra atvykusi, tai norėčiau paprašyti komisijos pakomentuoti šios pakeitimus. Prašau. Thank you, Mr. Chair. Uh, I think as you have explained... Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kaip jūs tai paaiškinti, šitas dokumentas dėl už apsaugos kontroliuojant priekybą, e, jis buvo pataisytas keletą kartų ir ypač jo priedai, papildomas dalis, kad atspindėtų visas e, suinteresuotas šalis. Taigi komisija rengdami pasiūlymą, pra, pasiūlymą, jis tiekia suderinti su komitologijos procedūros nuostatomis pagal Lisabonos sutartį ir mes tai darėme, tai siekdami apmastyti tai, kas mūsų nuomonė yra padaryta per ankstesnius komdologijos procesus ir kaip tai atspindėtų naują Lisabono sutartį. Taigi mes atsižvelgėme į ankstesnį pranešimo projektą, nes dirbame tarybos darbo grupės ir tikiuosi, kad per ateinančius savaitės bus galima pasiekti sutarimą dėl šio dokumento. Dėkuoju. Ačiū. Taigi diskusiją čia jau galime baigti. Žinote, kad pakeitimus galima teikti iki sausio 7 dienos 18 valandos, o sausio 30 dieną vyks balsavimas komitete. Na, o tada pagal 88 straipsnį, antrąją pastraipą, kalbame apie genetiškai modifikuotus kukurūzus. Ir kolega Satohasi čia yra pareiškęs nepritarimą. Dagmarot Bėrent jam yra pritarusi, ponas Canoni. Na, nežinau, kokia čia yra procedūra. Bart Stas norėtų pasisakyti, prašau. Het klopt dus dat uh, äh, tien leden. Dėkoju, pirmininkė. Dešimt įvairių frakcijų narių pareiškė nepritarimą komisijos sumanytai priemoniai dėl kukurūzo, kurio numeris yra 1507. Visą tai nuosekliai aprašyta mūsų rezoliucijoje, dėl kurios balsuosime rytoj. Čia mes aiškiai aptarėme viską, kaip komisija peržengė savo įgaliojimus, kaip ji taiko 2009 metų 18 direktyvą atitinkamą ir ten nėra, nu, e, atitinkamosi teisės aktuose nėra aiškių specifikacijų, pas, kiek kalbama apie direktyvos įgyvendinimą ir nekalbama taip pat ir apie tam tikrų regionų ir rūšių apsaugą. Nuolatinėme maisto saugos komitete uh, nebuvo svarstoma EFSA nuomonė, tačiau EFSA tuo tarpu pati pateikė tris studijas, mokslinės studijas, kuriuose yra ištirta rizika ir rizikos valdymo klausimai taip pat aptarti. Ir visa tai yra aptarta mūsų rezoliucijos projekte. Remiantis EFSA pasiūlymų, komisija pakeitė savo pasiūlymą, tai buvo reikalinga tam, kad uh, galima būtų gyvendinti sertifikavimo e, nuostatas. Tačiau pakeistas pasiūlymas mūsų nuomonė būtų turėjęs būti pateiktas ir nuolatiniam maisto saugos komitetui prieš siunčiant jį svarstyti tarybai. Komisija to nepadarė ir tokiu būdu peržengė savo įgaliojimus. Todėl mes praeitą penktadienį uh, pasiuntėme įspėjimą ir kit, lygiai taip pat ir kitai, kitam dokumentui, kur kalbama apie florą rušies bulvių e, auginimo leidimą, kurios auginti uždraudė Teisingumo teismas. Todėl mes dabar siūlome rytoj balsuojant dar priimti ir žodinį pakeitimą, kuris bus susijęs su konstatuojamosios dalies R punktu. Čia kalbama apie genetiškai modifikuotų organizmų leidimą auginti. Konkrečiai kalbama iš tikrųjų apie florą rušies bulves, kurias e, teismo sprendimu buvo, buvo uždrausta auginti. Ir manau, kad šį klausimą, šit, šitą punktą mes įtrauksime į konceptuojamąją dalį ir visa e, rezoliucija taip pat aprašo visą problemos esmę dėl tų e, mokslinių tyrimų, kuriuos atliko EFSA rezultatų ir apskritai dėl visos mūsų politikos genetiškai modifikuotų organizmų atžvilgių. Kolega Lepaš yra parengusi pranešimą, kuris taip pat yra dabar svarstomas taryboje. Tai tiek pradžiai, dabar dar Marot Bėrin, sako pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Die Situation Situacija komisijoje aptariant genetiškai medikuotus organizmus neatspindi tos situacijos, kuri susiklosti valstybėse narėse. Taip reikėtų tiesiog aiškiai pasakyti. Manyčiau, nebūsiu neteisi. Neįžeisiu nei kolegos Pudelė, nei kitų kolegų, nei generalinių direktoratų atstovų pasakydama, kad komisijoje nepakankam pakankamai jautros, jautros požiūrio į tų genetiškai modifikuotų organizmų galimą plėtrą. Aš suprantu, kad komisijos direktoratai turi daugiau darbo, rimtesnio darbo, o mes čia leidžiamės į smulkmenas. Bandome įsivaizduoti, ką reikštų, jeigu pasklistų tos rūšys gamtoje. Praėjusią savaitę aš atsidusau po to, kai teismas prieimė sprendimą. Ir pamaniau štai ką, kad Teismas nieko aiškiai nepasakė, kad e, augalų auginimas yra negalimas. Flora e, negali būti augina, e, auginama, tačiau iš tikrųjų jisai konstatavo, kad komisija nieko nenuveikė. Toks sprendimas man patinka. Vienintelė priežastis tiesiog komisija neįsigilina pakankamai. Grįžkime prie teismo sprendimo. Jame teismas įpareigojo komisiją, jeigu bus pateiktas prašymas dėl kukurūzų, tai jinai turi imtis kokios nors veiklos. Teismas tiesiog pasakė, kad jūs komisija turite imtis veiksmų. Komisija galėtų tiesiog atmesti tokį prašymą. O dabar norime tiesiog šiandien išsiaiškinti, ar būtent tokį pasiūlymą nori padaryti komisija. Atrodo, kad priešingai. Jis sako, kad 1507 rūšis yra puikiai. Dabar EFSA pateikė savo nuomonę. Panašiai kaip ir aspartan rūšies atveju. Situacija tokia pat, jas presime rytoj. Be to vyks vieša diskusija dėl galimo paplitimo gamtoje. Mūsų manimų kukurūzai 1507 tokia rūšis kelia labai daug rizikos kadangi jis yra genetiškai, tie kukurūzai yra genetiškai uh, modifikuoti ir gali būti pakengta uh, e, vabžiams, kurie apdulkina augalus ir tai reikštų, kad šitie vaizdai, vabžiai išmirtų ir tada nebūtų, nevyktų apdulkinimo procesas. Taigi mes turime uh, ir mes atkreipti dėmesį į tai ir komisija turi atkreipti dėmesį į tai, kad bent jau šešios valstybės skeptiškai vertina šitą pasiūlymą ir be to komisija turi atsižvelgti, kad nėra tiek daug prašymų dėl auginimo ir todėl komisija tarsi ieško, kad kas nors dar kartą jai paprikaištautų arba kita vertus tiesiog užmestų paraus. Taigi reikėtų mums pasiūsti labai aišku signalą gyventojams ir valstybėms narėms. Korina Paš. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir mm, aš pritariu tam, ką kalbėjo kolegos. Ir reikėtų pritarti pasiūlymui Dagmaro Breno pasiūlymui ir priežastis, dėl ko reikėtų balsuoti dėl mūsų nurodymų, buvo atmestas mūsų prašymas. Bet čia yra tik tai nuomonės, tik tai nuomonės projektas. Čia tarp mūsų mes negalime prieštarauti, mes galime pateikti neigiamą nuomonę. Politinėme plane tai bus labai aiškiai indikacija, ką Europos parlamentas galvoja šią temą. Kodėl mes užėmam tokią poziciją. E, studijos rodo, kad yra poveikis e, aplinkai, bet EFSA nesuformulavo labai tiksliai ir pramonė tikrai nepadarė tinkamų, e, netiko tinkamų studijų ir tikrai nebuvo išspręstos iškilusios problemos. Ir dabar mes patekom tokią padėtį, kur tikrai mes ne, negalim žinoti EFSAS nuomonės, negalime iš, žinoti jų vertinimo ir tokių technikų nėra. Mes e, prieš du metus balsavome dėl pasiūlymo, dėl komisijos pasiūlymo, kai labai didelė dauguma e, pritarė komisijos pasiūlymui ir dabar čia tikrai nėra jokios priežasties suteikti naują leidimą. Kai dėl argumentų, tai, tai teisingumo teismas nubaudė komisiją už tai, kad nebuvo suteiktas leidimas. Bet iš tikrųjų, kas buvo nu, nu, nubausta, bet kad nebuvo tas pats faktas, kad nebuvo priimta nuomonė, bet kad nebuvo paskelbta. teisingumo teismo sprendimas nereiškia, kad yra atmetimas arba pritarimas. Ir e, aš manau, kad mes turėtume pritarti e, kolegoms, kad sprendimas, kurį priėmė penktadienį, teisingumo teismas dėl gulbrušijos amflorą ir mes e, suprantame, kad čia netinkamai suprastas tas sprendimas, bet tai primena, kad E, suteiktas leidimas buvo nelegalus dėl to, kad nebuvo iš naujo pasikonsultuotas valstybėmis e, narėmis ir yra atlikti nauji, naujas studijas ir atlikti nauji tyrimai ir valstybės narės nebuvo apie tai informuotos. Ir dabar e, mes tikrai turėtume prieštarauti tam leidimui pagal komitologijos procesą. Aš Tän... Dėkojame poniai Lepaš, dabar kolega Banki. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Dėkoju, mėly kolegos. Aš visiškai pritariu prieš tai kalbėjusiems kolegoms. kolegoms. Mums reikia konkretaus ir ryštingo sprendimo dėl genetiškai modifikuotų organizmų. genetiškai modifikuoti organizmai tyriami, tyriamas jų poveikis žmogaus sveikatai ir mes turime iš naujo apgalvoti savo požiūrį į šiuos augalus. Vengrijoje padėtis yra specifinė, nes mūsų konstitucija numato, kad negalima auginti jokių genetiškai modifikuotų organizmų. Bet mus labai domina mūsų kaimynų elgesys, mums rūpi, kad jie priimtų irgi atitinkamus draudžiančius sprendimus. Todėl mums atrodo, kad Europos parlamentui atėjo metas siūsti aišku signalą ir neleisti komisijai suteikti leidimus auginti tokius augalus. Komisija atliko, padarė procedūrinių klaidų, kai leido auginti atitinkamą bulvių rūšį. O jeigu mes norime būti atsargus, norime elgtis rūpestingai, tai turime būti nuoseklus. Mes būsime kaip tik konkurencingesni, jeigu neauginsime genetiškai modifikuotų organizmų. Ačiū. Ačiū, ponė Bankis, sako pirmininkas, toliau ponė Görling. Thank you. Well, usually... Ačiū. Na, aš nedažnai užimu priešišką poziciją, bet vis dėlto aš tikrai labai norėčiau, kad mes visus sprendimus remtumės, priimdami remtumės įrodymais ir remtumės mokslu ir informacija, kur mums pateikta. Ir remtumės agentūrų darbų, kuriuoms mes mokame daug pinigų tam, kad jos atliktų verti, vertinimus. Ir neturėtume dėl ideologinių ar kažkokių kitokių priežasčių atmesti tokių pasiūlymų iš karto. Ir man atrodo, dabar va, būtent tai ir vyksta. Ir e, paprastai e, tie kai kalbam apie genetiškai modifikuotus augalus, mūsų e, yra pačios grįžčiausias taisyklės, bet yra ir valstybių narių, kurios teigia, kad būtų gerai atmesti tokią politiką. Ir kai dėl apie kukurūzus 1507, tai nėra klausimas pats savaime nėra kalbama iš esmės, bet mes kalbam apie, teikiam tokius įvairias pastabas apie genetiškai medikuotus organizmus, čia amforo bulvės ir taip toliau, bet kuo tai susiję? Kas yra prieš akis? Tai yra prašymas atmesti ir pasiūlyti reikia tikrai svarias mokslinės priežastis atmesti prašymą. Aš apie tokias priežastis nieko negirdėjau ir bijau, kad neišgirsiu, nes tokių nėra. Nes e, e, yra paplitusi nuomonė, yra taip, kad teisingumo teismas kritikuoja už tai, kad yra pavėluotai priimami sprendimai, jau ne dėl pačių sprendimų, o dėl pavėluojama sprendimus priimti, tai dėl to, kad komisija yra įstrigus procedūroje bendraudama su parlamentu ir EFSA kuri griežtai laikosi mokslinės informacijos, negali pritarti parlamento požiūrį šių pagrindų. Taigi mes tokiu pagrindu remdamiesi niekur nenueisim. Galbūt e, tai kažkam tinka, bet man tai tikrai taip netinka, nes e, mes nes tiesiog nes, neskūrėme savo konkurencinių galimybių, tai mes darome priešingai. Ir iššūkiai ūkininkavimui, žemės tokių produktų gamybai, veiksmingumui yra tokie, kad mes paprasčiausiai negalime nepaisyti visos technologijos. Ir Aš esu mažumoje, mažuma šitam komitete, bet aš tikrai labai manau, kad mažum, reikėtų, kad mažumos balsas būtų išgirstas. Ir aš dėsiu visas pastangas, kiek galima, kad tai nebūtų atmesta, nes tikrai nėra pagrindo tam. Ir jeigu mes norime sukurti patikimumą, mes, e, kad būtume toks komitetas, kaip, kuris išklauso, bet mes tikrai turim daryti viską, ką įmanoma. Dėkojame, ponė Görling. Dar niekada negirdėjau, kad jūs pasisakytumėte už EFSA. Kad būtumėte jos pusėje iš tikrųjų. Tai pirmas kartas. Na, o dabar kalbės komisija, sako pirmininkas. Ponas Poly, Sanko generalinis direktorius. Prašau. Oui, merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau visų pirma kalbėti apie amforą, apie bulves. Tiesa, kad įsimo teismo sprendimas, penktadienį priimtas, mums sukūrė, tiesiog sukėlė šoką. Ir mes nesitikėjome tokios sankcijos, bet analizuojant, sakykime, priežastis, dėl kurių teismas priėmė tokį sprendimą, tai aš manau, kad svarbu reikia daryti skirtumą e, tarp bulvių ir kukurūzų 1507. Kai dėl bulvių teismas. E, tiesiog mus pripažino kaltais, kad po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl Amfloro taryboje, komisija iš karto nepriėmė sprendimą leisti e, suteikti leidimą dėl Amfloro bulvių. Ir dėl to buvo parengta nauja mokslininkų nuomonė e, su dviem mažumos nuomonėmis ir mes tai atsižvelgėme, kadangi mes galutinėme sprendime atsižvelgėme į EFSA naujausią nuomonę ir teismas nusprendė, kad mes turėjome sugrįžti į nuolatinį komitetą ir pradėti visą procedūrą nuo pradžių. Dėl šios priežasties teismas mus pripažino kaltais. Ir čia Dėl e, kukurūzų 15.07 situacija yra šiek tiek kitokia, kadangi aš primenu, kad pirmas prašymas pateikti buvo 2001 e, metais ir buvo EFSA nuomonė visiškai teigiama, palanki ir du kartus komisija jau buvo beveik, e, kaip sako, apkaltinta teisingumo teisme ir paskutinis e, nubaudimas buvo 13 metais, dėl to, kad mes nepateikėme teksto tarybai. Tai nė, nėra klausimas dėl naujos EFSA nuomonės, bet teismas mus kaltina tuo, kad nepaisant balsavime 2009 metais nuolatinėme komitete, kur nebuvo pasiekta kvalifikuotai dauguma, komisija nuo 9 metų neperdavė šito proceso tarybai kaip numato procedūra. Ir mes nesame patenkinti tuo tekstu, dėl kurio buvo balsuota komitete 9 metais, nes 12 metais tekstą pateikė nu- dvi naujas nu- nuomonės dėl kukurūzų 1507 ir tai patvirtino ankstesnę nuomonę, keturias ankstesnės nuomonės iš tikrųjų. Ir tiesa, kad mes prašėme, kad būtų atmestas šitas leidimas, prašome sutikti leidimą dėl EFSA ir, aišku, neatsižvelgia į šitą prašymą. Tačiau po teismo sprendimo 13 metų rugsėjai pioni mus teigia, kad reikėtų vykdyti augalų monitoringą stebėseną ir atsižvelgti į naujausias eksta nuomonės. Ir kaip numatoma pasiūlyme, kurį mes pateikėme komisijai, šitas planas turėtų būti aptartas valstybėse narėse. Ir buvo už e, protestuota, bet kas nebuvo pasakyta šiandien komitete, tai buvo protestuojant prieš glufozinatus. Ir Tai buvo dalis pradinio to prašymo suteikti leidimą. Tačiau šitas, šitam herbicidui leidimas nebuvo e, du, išduotas leidimas naudoti su kukurūzais, bet jeigu, pavyzdžiui, kukurūzai gali būti auginami Europos Sąjungoje, tai glufazinatas negali būti naudojamas. E, su kukurūzais, kukurūzams skirtas. Ir jeigu kas nors nusprendė pasinaudoti gliufosinatu, kuris tai yra skirtas kitiems, kitoms augalams, e, kitiems augalams, tai čia yra sukčiavimas, už kurį turėtų būti taikomas sankcijos. Ir mm, jūsų rezoliucijos pasiūlymas taip pat prašo atsižvelgti į genetiškai modifikuotų ilgalų, augalų e, ilgalaikį poveikį ir e, poveikį visai aplinkai taip pat priemonė, kurią mes atmetėme sprendimo pasiūlyme ir kuri buvo perduota tarybai, numato apriboti, apsiriboti, e, koks, e, koks yra poveikis augalus apdulkinantiems lapšiams, kokį poveikį jiems daro genetiškai modifikuoti organizmai. Taigi mes manome, kad mes tikrai taikėme sargumo principą, siekdami apsaugoti vabšius ir kad jie ne, ne, ne, nepatirtų šito genetiškai modifikuotų kukurūzų poveikio. Ir mes taip pat manome, kad mes atsižvelgėme į tą problemą, kuri yra susijusi su žiedadulkėmis. Iš tikrųjų, aš norėčiau baigti paminėdamas keletą teisinių elementų. Šitame rezoliucijos projekte yra teigiama, kad komisija perdavė suteiktas, kompeten, suteiktas kompetencijas, jai suteiktas. Komisija e, perdavė lapčio mėnesį tarybai šitą projektą, nes teismas mus įpareigojo. Ir galima ir tikėtina, kad e, mums e, gali tekti e, kompensuoti šalą tiems, kurie negalėjo naudotis šitą dokumentų per tris metus. Po to, kai vyko balsavimas nuolatinėme komitete ir mes tikrai labai laikėmės tiek teisinės, tiek politinės analizės, kadangi uh, buvo veikiama kartu ir e, buvo nuspręsta perduoti šitą pasiūlymą tarybai. Ir mes manome, kad mes išlaikėme savo kompetencijos sritį ir valstybės narės turi tris mėnesius pareikšti savo nuomonę, pirmininkaujantį e, valstybę Graikiją tada norėjo įtraukti į darbo atvirkį į įvairių tarybų, tai buvo aplinkosaugos taryba, e, 13 e, gruodžio ir šiandien taip pat vyksta e, tarybos posėdis, bet reikia nenorėjo jų traukti. Lietuva, Lietuvos pirmininkaujantį valstybę galvoja apie tai, dar, dar svarsto, bet kaip ten bebūtų, taryba turėtų parengti nuomonę iki e, vasario 6 dienos ir pagal įstatymus, pagal teisės aktus, teisiškai, aš čia dabar nekalbu apie apie jūsų e, pasiūlymą, nes e, tai būtų jau politinis pasiūlymas, taigi teisinė prasme, jeigu e, taryba nepateikia nuomonės ir tai kvalifikuotinė dauguma yra prieš, tai tuomet komisija turi teisę leidimą, turi teisę suteikti leidimą šitiems kukurūzams 1507. Taigi, ponė pirmininkė, tiek informacijos galiu pateikti dabar šiandien. Ačiū. Vielen Dank, Herr Pulli. Dėkojame, ponai Pulli. Na, posėdžio laikas pasirinktas tikrai labai geras. Ir dėl, žinoma, mes tikrai neužsakėme to laiko, bet tiesiog taip jau išėjo, kad pasirinkome jį labai teisingai, kad balsuotume dėl šio prieštaravimo, kaip tik teismui prieimus sprendimą. Ar niekas daugiau nenori pasakyti? Ne, tai tuomet balsuosime rytoj aplinkosaugos komitete dėl šio nepritarimo ir jeigu tai bus balsuojama paskui plenarinėme posėdėje, tai tai vyks sausio mėnesį. Noriu padėkoti kolegoms dalyvavusiems diskusijai, taip pat ir komisijai už pasisakymus, o toliau kalbėsime apie Jutą Hauk pranešimus dėl 2012 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Juta Hauk yra mūsų nuolatinė pranešėja šiais klausimais, taigi ji pateiks dabar mums savo įvadinės pastabas. Taip, aš ilgai nekalbėsiu, ačiū už suteiktą žodį. Aš visuomet pasakoju tą patį. Turime išvardinti tokius pagrindinius dalykus. Aplinkosauga, maisto sauga ir kiti mums svarbus dalykai kurie patenka į mūsų atsakomybės sritį, viso tai sudaro 0,8 procentus viso ES biudžeto. Taigi leiskite man jums dar kartą tai priminti. Dar kartą noriu jums priminti kitą dalyką. Ir matau, kad kolegos tikrai labai domisi mano posėdžiais, pasisakymais, visi išeina, ačiū labai. ir gale, gale salės, taip pat nematau nieko iš auditorumų. Ir pernai mane jau tai tikrai labai erzino ir šiemet dar kartą vėl viskas iš naujo lygiai taip pat. Tikiuosi, kad komisija galų gale imsis kažko arba bent pradės gintis, kad ir susirinks, susitiks su mumis ir galbūt bus galima surenkti tokį posėdį, kuriame kalbėsime apie aplinkosaugą, žuvininkystę, uh, ir sveikatą, apie visas šias politikas. Ir šioje srityje yra 7,9 procentai klaidų vykdant atskaitomybę. Kiekvienas audito rūmose pasakytų, tai kasgi čia dabar darosi, kodėl šitiek daug klaidų. Ir kai pasižiūrim konkrečiai, taip tada pamatom tokį dalyką, kad klaidos daromos žemės ūkyje, regionuose ir žuvininkystėje, o ne aplinkosaugoje. Ir Tai yra visiškai klaidinantis požiūris. Kiekvienas galvoja, kad audito rūmai yra labai kompetitingi, yra visiškai neutralūs ir yra labai atidus ir objektyvūs savo požiūriu. Tačiau taip iš tikrųjų nėra. Jie nustato 7,9 procentus klaidų, tačiau tas klaidas iš tikrųjų galime pastebėti tik tai žuvininkystės rytyje ir kaimo plėtros srityje. Ir jeigu dar pasižiūrėsime, kokios yra sumos žuvininkystė ir kaimo plėtra gauna 13,7 milijardus eurų. Tai yra 13 metų biudžetas. 13,75 milijardai eurų. Mes tuo tarpu su savo sveikata, aplinkosauga ir kitais dalykais mes išleidome aš jau net tikrai negaliu ištarti ramiai, mes turim 427 milijonus. Tai yra keulystė, Ir mes nuolat su tuo susidurėme ir nuolat turime dėl to gintis, nes tai yra išpūstas reikalas, turime nuolat gintis dėl tų 7,9 procentų klaidų. Aišku, kad jos yra negeras dalykas, bet mes už jas nesam atsakingi ir komisija, kuri atsako už jas ir taip pat nėra už jas atsakinga. Iš tikrųjų, atitinkami komisijos direktoratai ir klimato ir sveikatos apsaugos direktoratai puikiai dirba, jie labai gerai gyvendina savo programas, tiksliai ir nedarydami klaidų, ir aš visą užsirašiau ir nenoriu dabar vardinti tų skaičių, bet noriu pasakyti, kad tikrai dirbama gerai, agentūros irgi dirba gerai, yra pora smulkmenų, kurias reikia iškelti viešumon. Ir kadangi mano pranešimas turi kažkokios turėti substancijos, tai aš aišku tos dalykus ir iškeliu, ir paminiu juos, viename ar kitame iš nedaugelio mano pranešimų skyrių, kalbėdama apie atskiras agentūras. Ir turiu tikrai pritarti auditorumams ir įvertinti tai, kad jie siūlo patvirtinti visų agentūrų biudžeto įvykdymą. Tam taip pat pritarčiau. Manau, kad yra tik tokių juokingų dalykų, kaip mm, ECA agentūroje, kurie turėjo daryti inventorizaciją ir pritrūko kažkokių nešiojamų kompiuterių. kompiuterių. Na ir ta suma buvo kokie 5000 eurų. Na, aš manau, kad jeigu institucijoje visoje trūksta tik tai 5000 eurų ir kiekvienoje iš institucijų, kurie šiandien dirba, trūktų tik tai tiek, tai mes visi būtumėm labai ramus ir galėtumėm mėgautis kalėdomis. Ačiū. Und... Dėkoju Jutai Hok. Dabar suteiksiu žodį šešėlėms pranešėjams. Pirmiausia, Manuel Fernandes, EPP vardu. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasidžiaugti Jutos Hauk darbu, puikia to darbo kokybė. Ir norėčiau pasakyti, kad iš esmės pritariu viskam, kas parašyta šiame pranešime. Konkrečiai kalbant apie agentūrų biudžetus, reikėtų tiesiog pagalvoti, galbūt netgi pasiūlyti geriau apibūdinti tų agentūrų vaidmenį, galbūt netgi atsižvelgti labiau į jų įgaliojimus, kadangi kartais joms trūksta lėšų pagal jų veiklos pobūdį. Todėl mes turime pirmą pagalvoti apie tas agentūrų funkcijas, kurioms vykdyti turi būtų skiriama pakankamai lėšų. Šitas pranešimas svarbus dar ir dėl to, kad kiekvienai agentūrai yra nurodomas biudžeto įvykdymo procentas. Ir taip mums pateikiama informacija apie tai, kad biudžetas buvo įvykdytas arba kokiu procentų buvo įvykdytas. Taigi kiekvienai atskirai agentūra yra pateikiamas, kom, pateikiami kokie konkretų skaičiai apie biudžeto įvykdymą. Ir taip, tai leidžia mums susidaryti nuomonę apie darbą vykdomą šiuose agentūrose. Tie 5 procentai ką jie reiškia. Tai reiškia, kad apskritai lėšų yra nedaug turint omenyje tą veiklos pobūdį, kurį, kuris yra priskiriamas agentūram. Ana Rosbach. Ačiū pirmininkė. Mūsų frakcija mano, kad kiekvienas euras yra mokesčių mokėtojų pinigai ir todėl kiekviena agentūra vykdydama biudžetą turi vadovautis atitinkamomis nuostatomis ir paklusti kontroliai. Kalbant apie tas penkias agentūras, reikėtų pasakyti, kad biudžeto įvykdymo tvirtinimas turi vadovautis SBO nuostatomis ir atitinkamomis tarptautinėmis atskaitomybių nuostatomis. Jeigu tų nuostatų būtų nesilaikoma, tuomet biudžetas turėtų būti netvirtinamas. Biudžeto įvykdymas turėtų būti netvirtinamas. Mes tvirtiname dažniausiai biudžeto įvykdymą ir tada, kai biudžetas šimtų procentų ir nebūna įvykdytas. Todėl norėčiau tiesiog e, apgailestauti dėl to, kad kai kuriuose srityse neįvykdomas biudžetas ir vis dėlto mes jį tvirtiname. Pavyzdžiui, aplinkosaugos agentūra turėtų pagerinti savo darbą. Ši agentūra iš esmės ir geriau veikė po to, kai buvo iškelti reikalavimai ir kai buvo atitinkamai kontroliuojama. Dėkoju. Pasisakė planuoti pranešėjai, o dabar komisija žodis. Ist jemand da? Kas nors iš komisijos? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė e, Jutė, už e, jūsų darbą dėl bendrojo biudžeto įvykdymo, taip pat dėl aplinkos saugos kai dėl auditorių rūmų, audito e, rūmai kalba apie atskirą skyrių ir apie daugiametį e, finansinę dalį, bet čia problemų kyla dėl e, žemės, dėl žemės tūkio. Kiekviena yra pranešime yra e, nemalonius surprizas, kai mes turim pasakyti spaudai, kad e, žemės ūkio sektorėje klaidų dydis yra labai, didelį, labai aukštas, bet aišku, mes negalim visų e, tų detalių atspindėtų audito pranešime pateikti, bet vis dėlto klaidų žemės ūkio skiriuje yra labai daug, kai dėl vykdymo, dėl įvykdymo tai e, šiek tiek prastesnė situacija klimato srityje ir tai yra nesena veikla, biudžetas nesenas taip pat atsižvelgiant į visas sritis apie tuos emisijų pakeitimus, apie, apie pasikeitimus tarpusavyje ir čia kyla sunkumų nustatyti e, tas interesuotas šalis, kurie susidomėjęs, susipažinę su šitą sistemą, kurie turi pakankamai ekspertų ir kurie atitiktų tą darbą, kurį dirba Didžiai Climate. Taigi tiek dėkoju pirmininkė. Toliau Juta Hauk. Dėkoju. Taip, Jose Manuel jau pasakė, kad mes turime nurodyti, kiek iš tikrųjų išleidžia kiekviena agentūra. Galim tai padaryti, galim tos skaičius įrašyti. Tai tiesiog tik tai skaičiavimo klausimas. Matematika, taip sakant. Tai, ko prašo ponia Rosbach, tai yra sudėtingesnis dalykas. aš kaip parlamento narė negaliu įpareigoti agentūrų vykdyti savo apskaitą pagal SBO reikalavimus. Agentūros įstatymais ir reglamentais, kuriuos mes esame prieėmę kartu su taryba, turi tam tikrą nustatytą tvarką ir jos yra įsipareigojusios vykdyti savo biudžetą pagal ES biudžeto vykdymo reikalavimus jos turi tų reikalavimų laikytis, o visa kita nėra joms privaloma. Na, o dabar dėl skaidrumo, jų nėra, to skaidrumo reikalavimų nėra numatyta biudžeto tvarkoj, bet yra nustatytos reikalavimai dėl darbo skaidrumo bei atskirų mokslinių agentūrų komitetų darbo skaidrumo. Manau, kad visos agentūros tikrai yra padarę didelės pažangos šioje srityje ir viską, ką jos vykdo pačios ir visos, visose srityse, kur jos priima pačios sprendimus ir kur atlieka tyrimus, ten visur yra pakankamai skaidru. Mes galim nesiskūsti dėl to. Skūstis galim tiesa dėl komisijos elgesio tam tikrais atvejais, bet čia jau kitas klausimas, apie tai reikėtų diskutuoti ne biudžeto tvirtinimo procedūros metu. Ačiū. Taip, tai buvo gana svarbi pastaba, sako pirmininkas, nes kiekvieną kartą, kai kalbam apie agentūras, mes e, pamirštam, kad jos yra nepriklausomos ir nuolat joms bandome kažką primesti. Taigi, pakeitimų pasiūlymai buvo nustat... E, terminas buvo nustatytas iki e, gruodžio 18 dienos, sausio mėnesį vyks balsavimas 23 sausio komitete paskui balsavimas vyks ir diskusija vyks. E, iš pradžių diskusija e, vasario mėnesį biudžeto kontrolės komitete ir kovo mėnesį atitinkamai ten vyks balsavimas. Na, dabar išsprendėme klausimus iki dešimtojo, dabar pereiname prie vienuoliktojo darbo tvarkės klausimo. Pavel Pok, prašau. Yes. Uh, micro... Kai kurios svetimasis rūšis ir mikroorganizmai buvo transportuojami, jos perkelė žmonių veiklą ir e, jos yra labai greitai plintančios rūšis, kurios kelia tikrai e, sukelia didžias ekonominės ir aplinkosauginės pasiekmes. Ir kalbant apie vairias e, sritis, apie prevenciją, vis taip pat tas apsauga, tai siekia 12 milijardų eurų per metus. Tai yra tokios iš, išlaidos. Visos valstybės narės yra pas, pavyktos, bet kol kas nebuvo vykdoma jokių suderintų veiksmų. Dėl to aš tikrai džiugiuosi, kad mes tikrai, nors vėliau negu tikėjomės, parengėme teisėkuros pasiūlymą, kuris yra susijęs su invazinių svetimų rūšių introdukcija ir plitimo prevencija ir valdymo. Pirmas pasiūlymas buvo pateiktas, e, ko gero, prieš 20 metų, bet e, dabar komisijos pasiūlymas nustato e, rėmus, kaip užkirsti kelią neigiamai, neigiamai poveikį, neigiamą poveikį, kur daro svetimas rūšis ekosistemoms ir kaip užkirsti kelią invazinių rūšių paplitimui Europos Sąjungoje. Komisija pabrėžia, kad reikia nustatyti iš ankstyvojo perspėjimo nu, mechanizmą ir priemonės numatyti, kokios yra invazinės rūšys ir kaip jas valdyti. Komisija patikė ir informacijų technologijų paramą, kurios yra, mano nuomonė, vienas iš būdų kovoti su tokiamis rūšimis. Apskritai aš esu patenkintas dėl komisijos pasiūlymo ir tai rodo, kad buvo atlikta daug darbo ir mes konsultuojame konsultavomės labai dažnai su komisija, norėčiau padėkoti už kūrybingą požiūrį iki komisija iki šiol komisija siūla gerą pagrindą ir aš sutinku su komisija, kad reikia remtis prevencijos principų, prioritetų nustatymų ir koordinavimo. Kai kuriais atvejais, aš manau, būtų mm, tinkama pabrėžti kai kurios aspektus. Esminė viso pasiūlymo dalis yra aišku, kalbama apie e, kai kurias rušis ir diskusijos e, susitelkė apie kriterijus ir e, šito sąrašo, rušių sąrašo parengimą. Bet aišku, šitas invazinių rušių e, sąrašas turėtų būti nustatytas tik vendinamaisiais teisės aktais ir komisijos pasiūlymas neatsižvelgia kai kurių kai kurių rušių, ten tam tikrų e, kalvečių rušių ir kai kurioms e, dėl kai kurių rušių leidžia tik tai valstybėms narėms bendradarbiauti, bet nėra veiksmų Europos Sąjungos lygmenių. Ir toliau e, apsiriboti sąrašų 50 rušių. Ir aš pateikiau dėl to keletą pakeitimų. Aš siūlau, kad būtų pašalintas tas reikalavimas apsiriboti 50 rūšių sąraše. Priežastis yra nurodyta dėl poveikio vertinimo komisijos pačios pateiktas dokumentas, nes komisija sako, kad neįmanoma, cituoju, nemanoma iš anksto žinoti, kiek e, turėti, kal, turėtume kalbėti apie invazinių rūšių ir kiek galime jų įtraukti į e, sąrašą. Citatos pabaiga. Tai tokia yra priežastis. Aš e, taip pat siūliu nustatyti invazinių svetimų rūšių, kurios yra susijusios su Europos Sąjungoje, deleguotais teisės aktais, o ne įgyvendinimo teisės aktais. Aišku, mes galim diskutuoti apie tą pusiausvyrą tarp sprendimų prieimimo, ir demokratinio sprendimo prieimimą, bet mano asmeninė patirtis patvirtina, kad negalim pasiekti jokio rezultato kovodami su invazinėmis rūšimis, jeigu nėra plataus supratimo, jeigu nėra pripažįstama, kad tai yra problema ir kad tai tikrai yra pagristos priežastis šiai problemai spręsti. E, rūšis e, įtrauktos į sąrašą, į sąrašą turi būti ribojamas Europos Sąjungoje ir tai turėtų būti priedas prie pagrindinio teisės akto dėl jo politinės reikšmės ir dėl to, kad tai yra labai artimas teisės aktui. Toliau antras pasiūlymas yra susijęs su invasinėmis rūšimis, kurios yra būdingos vienoms sąjungos dalims, bet kai kurioms kitoms dalims ne, yra nebūdingos. Ir taip e, pat čia tos mano minėtos rūšis, tai rododendrai, įvairius krevetės, ir jos turėtų būti įtrauktos į sąrašą, kurios yra natūralios ir būdingos vienai vietovai, bet invaziniai kitoj vietovai, tai jos turėtų būti e, tikrai įtrauktos į sąrašą dėl administracinių priežasčių. Ir taip pat pateikiau keletą pasiūlymą dėl e, invazinių rūšių, kurios reikmingos kai kuriems valstybėms narėms, siekiant, kad valstybės narės turėtų griežtas priemonės, mano nuomonė, tai yra būtina toms valstybėms norėjams, kurios aktyviai veikia šioje srityje, kad jos išlaikytų taikomas priemonės ir netgi griežtesnės, kurios yra siūlomas komisijos. Taip pat e, reikia e, taikyti kai kurias išlygas, e, kad valstybės narės galėtų nustatyti, kokias priemonės, jis gali imti savo teritoriją, užtikrinti regioninį e, lankstumą, bet čia vėlgi neuž, nesklyskime. Šitų pasiūlymų tikslas yra sustiprinti komisijos e, pasiūlymo e, poveikį, bet tiesiog, kad būtų pasiektas dar griežtesnis poveikis. Ir taip pat aš kalbu apie informacinių technologijų sistemą, džiaugiuosi ir esu dėkingas, tai yra labai svarbi pasiūlymo dalis. Mano nuomonė, tai leidžia skatinti visuomenės dalyvavimą, kuris yra būdinas pasiekiant, siekiant e, realios pažangos, bet klausimas yra, koks lygis yra mm, būdingas, ar tai būtinas, ar tai yra ES lygmo, ar valstybių narių lygmo, mes čia e, tęsime diskusiją e, kaip šešėliniai pranešėjai, su šešėliniais pranešėjais ir diskusijos toliau tęsis. Taip pat aš norėčiau, kad būti E, mokslinis formas, kuris padėtų priimti e, sprendimus. Ir e, augalų invazinės rūšis ir kai kurios gyvūnų rūšis skiriasi nuo stuburinių ir bestuburių. Aš čia nekalbėsiu apie mikroorganizmus. Tai yra visiškai kitas dalykas. Taigi reikia konsultuotis su mokslininkais. Šiuo atveju tai yra būtina porą dalykų, apie kuriuos aš nekalbėjau pranešime, bet aš manau, kad mes tai padarysim per kitą susitikimą kartu su šešėliniais pranešėjais. Tai yra finansai ir finansai finansavimas siūlomų priemonių yra labai svarbus klausimas ir komisija konkrečiai, nelabai konkrečiai pasisako, bet aš čia nesiūlau mm, pakeitimų, nes dar vėliau vyks labai plačios diskusijos šio klausimu. Ir tai yra tas pats tas pats klausimas dėl gyvūnų gerovės. Apie tai jau yra kalbama, bet reikėtų šitą aspektą dar labiau pabrėžti. Ir mes apie tai kalbėjome paskutinėme sustikime ir mm, diskusijas dar tęsime. Ir taip pat dar yra dviejų, du šešėlių pranešėjų susitikimai. Aš dėkoju pranešėjams už jų vertingus pranešimus, dėkoju už bendradarbiavimą. Bendradarbiaujame tikrai glaučiai ir gerai. Ir esu dėkingas mano darbo grupė ir visiems, su kuriais aš turėjau galimybę dirbti rengdama šitą dokumentų paketą, nes man tikrai čia labai svarbu. Aš savo šalyje dirbau ties šiais klausimais ir aš dirbau 20 metų, tai tikrai norėčiau atsiprašyti visų darybų partnerių už kartais tai, kad aš buvau per daug praktiškas. Ir manau, kad mes per ateinančias keletą savaičių vaisingai bendradarbiausime. Ačiū. Vielen Dank. Dėkoju. Renata Zoma, kas vietoj jos? Ryšio Dzėvę vietoj jos, jeigu taip yra įmanoma. Taip, Renata Zomer atsiprašo, nes ji turi dalyvauti kitame posėdėje ir niekaip negalėjo atvykti. Taigi aš jos ir savo vardu norėčiau padėkoti ponui Pok už puikų bendradarbiavimą, už gerai parengtą dokumentą. Mes su dokumentu ir jo pasiūlymais iš tikrųjų problemų neturime ir galim pasakyti, kad didžiąją dalimi remiame jo pasiūlymus, ypač kas dėl pasiūlymų, dėl prevencijos ir susitelkimo ties prevencijos klausimais, kurie turėtų padėti išsaugoti biologinę įvairovę ir apsaugoti visuomenę nuo mm, invazyvių rūšių poveikio. Taigi tai yra ir mūsų prioritetai. Ir labai gerai, kad susikoncentruojama į tam tikras rūšis, žinant, kad kai kurios rūšys tam tikrose ES dalise yra invazinės, kitose ne. Ir manau, kad sąrašas, kuris čia yra pateikiamas, yra pakankamai prasmingas ir mes čia taip pat remtume pono Pok požiūrį. Labai svarbu, kad savo veiksmus mes visi koordinuotume Europos mastu, tik tai taip mūsų taikomos priemonės gali būti veiksmingos reikia pasinaudoti ir sinergijomis, kurių čia galime pasiekti, nes invazinės rūšys plinta ir per sienas. Ir jeigu neveiksime vien, vieningai ir kartu, tai vargu ar ką pasieksime. Labai svarbu taip pat, kad ir visuomenė dalyvautų šiuose diskusijose naudot, kad ir mes naudotume visas informacinės technologijas, progresą. Visa tai yra parašyta ir pranešime. Yra dar keletas klausimų, kur reikia diskutuoti. Sakykime, įtrau, augalų, kurie genetiškai pakeisti įtraukimas į sąrašus. Nežinau, ar tai reikia aptarti šiame dokumente. Nežinau. Mes dar turėsime padiskutuoti frakcijoje apie tai. Tačiau norėčiau šį klausimą jau iškelti ir galbūt reikėtų pasvarstyti, ar šis pasiūlymas neturėtų susitelkti tik tai į invazinės rušis, o kitos su tuo susijusios problemos turėtų būti aptarimos atitinkamuose teisės aktuose. Žinoma, mes neneigiame tos problemos, vis dėlto kalbame iš vienos pusės apie natūrales rušis, o iš kitos pusės e, turime genetiškai modifikuotus organizmus. Ir aš manau, kad šis, šias diskusijas supainioti nebūtų prasminga. Tačiau šiaip noriu padėkoti Jums už puikų darbą. Ačiū. Dėkuoju. Gerbrandis. Ačiū pirmininkė. Kai kalbame apie gamtą, bio įvairovę, valstybės narės, komisiją ir visi kiti tiesiog slapukauja. Jau keletą metų pateikinėjimos mokslininkų studijos apie invazinių rūšių galimą neigiamą poveikį. Komisijos dokumente yra kalbama apie 12 milijardų masto nuostolius. Tai 12 milijardų eurų ekonomikos kontekste. Tokią sumą girdint, ko gero reikėtų iš karto imtis veiksmų. Invazinės rūšys kelia ypatingą grėsmę mūsų bioįvairovę siekiantiems įstatymams. Todėl mes turime pasirinkti arba tiesiog imtis spręsti didžiulės problemos, arba teikti, kad neklausysime tų mokslininkų, tai nėra didelė problema. Komisija siūlyme yra nurodomi galbūt iš 50 invazinių rūšių tik ties iš, išrinkti 3 procentus. 3 procentai iš 50 ar iš tūkstančių tų invazinių rūšių, tai yra niekas. Ir tos trys rūšys padaro 15 milijardų eurų žalos. Reikėtų pagalvoti apie mūsų strategiją, mūsų įsipareigojimus Nagojos darybų raunde. Manyčiau, kad yra pakankamai daug priežasčių rimtai imtis šios invazinių rūšių problemos sprendimui. Todėl norėčiau paklausti komisijos, kodėl jūsų pasiūlymas toks silpnas. Kodėl jūs pasirenkate tik tai 50 rūšių? Man tai labai nerimta. Mes, žinoma, pateiksime savo pakeitimus dėl tų 50 rūšių. Kaip jūs Ką Jūs atsakysite valstybėms narėms? Ar Jūs manote, kad valstybės iš tikrųjų rimtai vertina šitą problemą ir ar komisija apskritai atsižvelgia į mokslininkų rekomendacijas ir ar jis imasi politinio lyderio vaidmens. Mane labai neramima, neramina šitas pasirinktas kelias, kadangi šitas labai silpnas pasiūlymas ir kai kurių valstybių narių neigiama nuomonė galbūt neleis imtis jokių veiksmų siekiant išvengti to 12 milijardų eurų nuostolio ir apskritai užkertant keletoms invazinėms rūšims, kurios daro didžiulę žalą grįžtant prie to 50 rūšių sąrašo. Manyčiau, reikėtų dar šioje srityje pakovoti už jį. Ir be to norėčiau atkreipti dėmesį ir į tai, kad reikėtų atsižvelgti ir į saugos aspektą. Niderlanduose mes susidurėme su didžiulė problema, kas tai. And, uh, should... Taip pat invazinio pobūdžio pelėsių ir tas tos samonas arba pelėsiai gali apsaugoti Niderlandus nuo potvinių. Tas pats būtų pasakytina ir apie e, e, maisto produktus, taip pat ir žemės ūkės rytyje yra pakankamai daug invazinių rūšių, todėl raginu komisiją rimtai imtis to klausimo, ypač kai diskutuos su valstybėmis narėmis paraginti jas rimtai pagalvoti apie tai, kad mes neturėtume toliau slapukauti ir rimtai siekti išsaugoti mūsų bio įvairovę ir, žinoma, turime atsižvelgti į mokslinės rekomendacijas bei mokslinius įrodymus. Aš manyčiau, kad pranešimas yra pakankamai konkretus, griežtas, Yra kai kurių aspektų, kuriuos sutvirtintus galėtume gauti labai pagrįstą parlamento nuomonę. Dank u wel, voorzitter. Dėkuoju, pirmininkė. Galų gale šis pasiūlymas atsidūrė ant mūsų darbo stalo. Aš tikrai pritariu kolegoms, kurie kalbėjo prieš mane, laikas mus spaudžia ir mums metas imtis adekvačių priemonių, kaip spręsti šias sudėtingas problemas, kurios iš tikrųjų ir kelia didžiulę grėsmę mūsų biologiniai įvairoviai ir padėtis pastaruoju metu tikrai tik blogėja. Aš savo šalyje, Flamų parlamente, taip pat matau, kad šie klausimai yra svarstomi ir mes tikrai matom, kaip auga problemos mastas ir kaip mažai priemonių ir kokios jos yra tokios sporadiškos ir neatitinka problemos, iš tikrųjų neatitinka didžiulės tos didžiulio problemos masto. Mums reikia europinio masto koordinavimo. Kadangi esu žaliųjų frakcijos šešėlinis pranešėjas. Šis klausimas man aktualus ir noriu padėkoti ponui Pok už jo požiūrį. Mes buvome surengę ir bendrų posėdžių, jie buvo labai konstruktyvūs, man labai patinka praktinis kolegos požiūris į problemą ir tikiuosi, kad tokiu būdu pavyks pasiekti pačių geriausių rezultatų. Labai sveikinu pranešėjo pasiūlymus ir tikrai pritariu tam, kad 50 rūšių tikrai nepakanka. Moksliškai šis skaičius nėra niekaip pagristas. Penkerių metų laikotarpis 19 straipsnėje taip pat yra per ilgas, per tiek laiko negalime tikslingai imtis e, jokios veiklos. Aš manau, kad reikia eiti toliau galbūt komisija galėtų paaiškinti, kokiu yra teisinių galimybių peržengti reglamento ribas. Taip pat ir mokslinio tokio forumo sukūrimas mums atrodo reikalingas. Paaiškinti prašytume štai ką. 24 klausimas mums kelia problemų, nes čia siūlomos nacionalinio masto priemonės. Tai gali būti spaudimas ir nacionalinės priemonės, kurios galėtų netgi pakengti europiniam požiūriui ir sutrikdyti mūsų visą sistemą. Nemanau, kad tai yra išmintinga. Yra trys dalykai, kur mes pateiksime, greičiausiai pateiksime pakeitimus dėl paties principo, kaip veikti prieš invazyvės rūšis. Mes manome, kad čia reikia pasitelkti visuomenę, ją informuoti ir ypač kalbėti taip pat ir apie gyvūnų sveikatos klausimą, apie jų geras laikymo sąlygas ir panašiai. Taip pat ir reikėtų nepamiršti subsidiarumo ir pasidalymo, atsakomybės pasidalymo tarp valstybių narių. Taip pat galvokime apie finansavimą, apie tai, ką galima įgyvendinti, kas yra realu. Aš jau džiaugiuosi rytoj, rytojaus darbo grupės posėdžio ar diskusiją. Labai ačiū. E, tikrai priedo laiko ir kai jau tai atsitinka, tai reiškia, kad komisija nelab, nesugebėjo pati tarpusavį rasti sutarimą dėl pasiūlymo. Ši, būtent taip ir yra šiuo atveju. Aš išnagrinėjus jūsų jų pasiūlymą, aš tikrai buvau nusivylusi, nes trūksta tų ambicijų, bandymų siekti šiek tiek toliau. Ir dėkuoju ponui Bok už jo darbą. Tikrai buvo malonu dirbti su juo kaip bendra pranešėjų, kai jis supranta situaciją ir jo pranešimo pagalba, manau, kad mes tikrai galime e, parengti geresnį teisės aktą. Aš manau, kad yra daug bendro sutarimo tarp vairių politinių frakcijų, valstybės narės rimtai žiūri šitą klausimą, bet per ilgus metus valstybės narės e, nustatė vairius būdus, kaip spręsti šitą problemą. Tai yra 12 valstybių narių, kurios pateikė sąrašą rušių, kurios importavimas e, ribojimas, bet yra skirtingos rizikos vertinimo metodologijos. Aš e, nesu už tai, kad reikėtų reikėtų viską iki galo suderinti, bet manau, kad kalbant apie invazinės rušis, tai tikrai labai svarbu, kad mes dirbtume panašiai, taip, pat, taip pat ir siektume to paties tikslo. Nes, kaip buvo jau paminėta, galbūt nelabai aiškiai, bet vis dėlto buvo paminėta, kad dėl invazinių gyvūnų rušių, tai E, čia visuomenė gali būti priešiškai nusiteikusi, bet tikrai reikėtų labai tinkamai e, suderinti taisyklės, kad įveiktume šias invazinės rušis. Tai aš irgi pritariu pranešėjui, tai kad reikėtų atmesti šitą 50 rušių e, idėją, ar kas ją, jai pritarti, ir manau, kad valstybės narės irgi tam nepritarė. Taigi tarybos posėdžiuose tam nebuvo pritarta ir manau, kad galime dėl to labai greitai sutarti. Pritariu, kad e, rūšis kurios yra būdingos vienai Europos Sąjungos daliai, bet sveikimus kitai daliai, dėl jų taip pat reikėtų e, tartis, galime jas įtraukti, bet vis dėlto reikėtų kontroliuoti tokias rušis. Ir be to yra galimų problemų dėl, dėl išlygų. Nesakau, kad nereikėtų taikyti šito išlygų mechanizmą, bet man neramu dėl to, kad nacionalinės išlygos, kaip siūlo e, pranešėjas, kad čia mes galėtume na, tiesiog palikti kažkokią, kažkokią spragą sunku įgyventinti priemonės, kad iš vienos valstybės narės ir rušis nepaplistų į kitas. Bet tikrai reikia užtikrinti, kad šitas teisės aktas būtų taikomas. Ir galiausiai nori paminėti genetiškai modifikuotų organizmų klausimą. Būtų pavojinga, jeigu leistume, kad šitas pranešimas e, kalbėtų ir apie GMO. Ir kad tai nebūtų e, traktuojama kaip invazinė rušis, yra atskiri teisės aktai GMO atžvilgių ir manau, kad jų nereikėtų įtraukti šitą teisės aktą ir žmonės dėl to labai susijaudinė ir, ir visuomenė tikrai e, tam nepritartų ir šitas teisės aktas yra labai svarbus, reikėtų jį priimti nedelsant ir negalima, kad jo prieimimą sutrukdytų būtent ši problema. Taigi aš tikrai siekčiau, kad mes GMO neįtrauktumėte šį dokumentą. Dėkoju, toliau, kad tik kalbėtat. Ja, dank u wel. Allereerst zou ik de rapporteur, de heer Polk, hartelijk willen bedanken. Dėkoju. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti ponui Pok pranešėjai už puikų darbą, už bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais net ir nelabai turiu ką pridėti, pridurti prie to, ką pasakė kiti šešėliniai pranešėjai šios diskusijos metu, nes noriu tik pabrėžti, kad pritariu pranešėjui, tikrai nepakanka nustatyti, numatyti 50 rūšių. Jeigu mes kalbam apie 1002 ar ne 1800 rūšių, tai negalime viršutinę ribą nustatyti ties 50 tai visiškai panaikintų mūsų prevencijos principą, kurio nu, numatome čia laikytis. Būtent prevencija yra svarbiausias dalykas. Mes turime ne tik tai ketin, mėginti išnaikinti kažkokias rušis, kurios jau yra paplitę, bet turime stengtis užkirsti kelią jų patekimui į ES teritoriją ir jų paplitimui. Tik tai taip galėsime apsaugoti savasias rušis. Šitaip galėtume išvengti ir didelių gyvūnų kančių. Kitas dalykas, aš labai galėstauju, kad komisija nekalba apie gyvūnų gerovę, nes svetimosios invazinės rūšys labai gali smarkiai pakenkti gyvūnų geroviai. Jau dabar yra ES gyvūnų, kurie yra jai svetimi ir uh, juos reikia išnaikinti, bet tas naikinimas turi irgi būti tam tikra, laikantis, atliekamas laikantis tam tikrų principų. Negalima jiems tiesiog tiems gyvūnams, na, grubiai išnekant, nusukti sprando. Tai yra pas, pati žemiausia, pati paskutinė alternatyva gyvūnų sunaikinimas. Bet netgi jeigu jau tai yra neišvengiama, tai turi vykti e, humaniškomis sąlygomis. Taip pat kalbėjome apie tą problemą dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Kolegos sakė, kad apie juos čia kalbėti nereikėtų. Komisijos pasiūlyme minimi svetimi invaziniai organizmai, kurie grėsia ekosistemos stabilumui. Bet tas pats pasakytina ir apie genetiškai modifikuotus organizmus, jie lygiai taip pat gali užkrėsti natūrales rušis, išstumti jas, uh, ir lygiai taip pat pakengti biologiniai įvairoviai. Aš nemanau, kad bio, modifikuotus organi, genetiškai modifikuotus organizmus reikėtų išbraukti iš šio reglamento. Aš noriu dar kartą pabrėžti, kad pritariu pranešėjui dėl, dėl to, kad valstybės narės turi turėti galimybę taikyti griežtesnės priemonės ir žinoma dėl to, kad reikės labai informuoti smarkiai visuomenę, kad jį prisidėtų prie šių procesų. Toliau ponas Bankys, sako pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Šis klausimas iš tiesų aktualus. Klausimas svarbus kadangi valstybėse narėse pastebėta tam, tikra, tam tikros augalų rūšis, kurios sukelia alergiją. Tokių rūšių pastebėta ir Vengrijoje. Dabar yra konstatuojama, kad tos invazinės rūšys tiesiog padaro žalos už 12 milijardų eurų O Vengrijoje taip pat ta padaroma žala yra nemaža, jis skaičiuojama maždaug 200 tūkstančių eurų ir tą žalą padaro viena vienintelė rūšis. Bet to reikia atkreipti dėmesį, kad e, tuo atveju, kai e, tos rūšys yra auginamos pasienyje, tai tai kelia dar didesnių problemų kitoms valstybėms. Todėl, priimant sprendimus, reikia atskreip, atskreipti dėmesį į tai, kad tos valstybės, kurios yra ES, taip vadinamame pakraštyje, patiria daug didesnę riziką ir didesnį pavojų susijusių su invazinėmis rūšimis. Be to, būtų labai naudinga sukurti bendrą strategiją bendrą mechanizmą, kuris leistų bendrai finansuoti tam tikras priemonės, tačiau, kuriant tokią strategiją ar tam tikras priemonės, reikėtų atsižvelgti ir į valstybių narių ypatybės. Labai svarbu ES mastu sukurti bendrą strategiją dėl invazinių rūšių e, traktavimo ir dėl to, kaip reikėtų e, veikti siekiant e, užkirsti kelią tų invazinių rūšių, siekiant sumažinti tų invazinių rūšių riziką ir padaromą žalą. O tai reiškia, kad bus reikalingos bendrijos lėšos, reikalingas bendrijos finansavimas, kuris padėtų atsižvelgti ir atskirų valstybių specifines problemas. O aš sakiau, kad valstybėse narėse situacija gali būti kitokia ir todėl strategija turėtų būti pritaikyta joms. Dabar žodį suteiksiu komisijai, sako pirmininkas, atitinkamo direktorato vadovai. Prašau. Thank you, Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems pasisakysiems šiandiems ir ypač norėčiau padėkoti pranešėjai Pavel Bots už jo labai kruopštų darbą, puikų darbą, kuris buvo atliktas rengiančių pasiūlymą. Aš taip pat norėčiau padėkoti visiems už tą atsidavimą, už tai, už jūsų suinteresuotumą, mes matome šiandien siekdami pasiekti sutarimą dėl pirmojo skaitimo ir siekiant užbaigti šitą reglamentą, kad jis būtų priimtas dar nepasibaigu šiai kadencijai. Ir kaip jau daugelis minėjo, tai yra labai svarbus klausimas. Tai sutarimo klausimas ir kad būtų sutarimas visose valstybėse narėse. Norėčiau nustatyti, kokios yra priežastys to mūsų pasiūlymo ir manau, tai nušvies kai kuriuos klausimus, kurie buvo įtraukti į pasiūlymą ir kurie galbūt sukelia nerimą arba yra kritikos objektas. Mes žiūrėjome, koks yra subsidiarumo principas. Reikia įvesti e, sąjungos lygmenių tokią tvarką, kur Europos sąjungos veikla sukurs pridedamąją vertę valstybėse narėse. Ir kur galima palikti valstybių narių, valstybėms narėms, tai aišku būtų geriau bet kokiu atveju, palikti veiksmų laisvę valstybėms narėms. Tai būtent todėl mes, pavyzdžiui, siūlome, kadangi komisija parengė savo pasiūlymą ir patikė tiesiai kuros sprendimui šitą sprendimą ir mes siūlėme apsiriboti tik tomis rūšimis, kurios kelia susirūpinimą apskritai visai Europos Sąjungai ir kalbėti tik apie tas rušis, kurios yra invazinės e, Euro, visai Europos Sąjungai. Žinoma, yra rušių, kurios, apie kurias jau kalbama ir įmamasi veiksmų valstybių narių lygmenių. Taip pat yra rušių, kurios yra svarbios kai kurių valstybinių regionams, bet ne visiems regionams. Ir mes manėme, kad pirmoje vietoje reikia kalbėti apie tas rušis, kurios kelia susirūpinimą visai Europos Sąjungai ir palikti valstybėms narėms. Pagal vidus tinkos veikimo taisyklės, kad jos uh, parengtų pasiūlymus ir e, imtis veiklos, kalbant apie tas rušis, kurios kelia nerimą vienos valstybės narės lygmenių. Toliau dėl kai, kai kurių jūsų pasiūlymo. Tai yra dėl to apsiribojimo, dėl to skaičiaus, dėl skaičiaus 50, 50 rušių. Manau, kad tai yra vienas elementas, kuris patraukė, ko gero, sukėlė vieningą reakciją valstybėse narėse ir čia parlamente, parlamento lygmenių. Mm, apie tai galime kalbėti labai atvirai, mes tęsime viešas diskusijas aplinkos taryboje penktadienį ir gal išskyrus vieną ar dvi, bet valstybės narės eina tą pačią kryptimį, kaip ir jūs minėjote šiandien. Tik aš manau, kad tai yra iniciatyva, į kurią komitetas turės toliau panagrinėti ir išklausyti jūsų nuomonę, jūsų požiūrį ir taip pat valstybinio požiūrį. Kodėl mes siūlome tokį nedidelį, tokį trumpą sąrašą, nedidelį skaičių? Ir kolega klausė, kokia priežastis, kodėl komisija taip daro. Mūsų priežastis buvo neapkrauti tiesiog e, situacijas nuo pat pradžios. Ir priežastis buvo tai, kad mes siekiame užtikrinti, jog pirmiausia reikia pradėti darbą ir pradėti e, solidžiai ir moksliškai pagristų būdu. Ir dėl šios priežasties mes e, mes galbūt saugiau padarytume, jeigu paliktume ribotą sąrašą, bet, kaip sakiau, išklausėme pastabas tiek valstybių narių, tiek šiandien jūsų pastabas ir mes atsižvelgsime į tai taip tam, kad e, rastume visiems primtiną sprendimą. Aš norėčiau taip pat e, paminėti GMO klausimą. Šis klausimas yra labai rimtas Tai yra klausimas, kuris svarbus visiems e, teisės aktų kuriems mm, viso Europos Sąjungoje ir taip pat Europos Sąjungos piliečiams. Visi turi savo nuomonę GMO atžvilgių. Ir kadangi tai yra toks rimtas klausimas, mes manome, kad GMO turėtų būti e, traktuojamas horizontaliai. O toks techninis teisės aktas nebūtų tinkama vieta pradėti kovą dėl GMO. Ir aš manau, kad e, aš bent jau patarčiau e, savo vyresnybei laikytis šio pasiūlymo, kad GMO turėtų būti nenagrinėjamas šiame reglamente dėl to, kad reikėtų įtraukti visuomenę, kad įtraukti visas suinteresuotasias šalis, piliečius. Mes e, rėmėmės Orhuso konvenciją ir citavimo ją apie tai, kad užtikrinti, jog e, visuomenė gautų visą informaciją ir galėtų dalyvauti sprendimo prieimime. Tai yra E, ad hoc teisės aktai e, Europos Sąjungos lygmenį perkelintis Arhuso konvenciją ir manome, kad reikia užtikrinti, jog visuomenė yra tikrai tinkamai įtraukta į šitą klausimą dėl invazinių svetimųjų rūšių, dėl išlygų. Yra keletas prašymų analizuoti išlygas įvairiomis perspektyvomis. Mes siūlėme kad reikėtų e, aiškintis, koks yra požiūrių vertinimas. Požiūrių vertinimas e, bus pagrindas, e, kurią nors rūšį traukti į sąrašą ir poreikį vertinimas turėtų atsižvelgti į mokslinę žalos svarbą, žalos dydį, į tą faktą, kad rušis yra svetima Europos Sąjungai ir ne, yra ne vien tik tai svetima, bet ir daro nuostolius, daro žalą ir taip pat reikėtų kalbėti apie proporcingumo principą, siekiant išnaikinti šią rūšį ir atsižvelgti į komercinius interesus kurie yra jau pasitvirtinę Europos Sąjungos lygmenyje. Tai yra elementas, kad mes stengiamės labai atidžiai pasverti ir parengti tinkamą redakciją, kalbant apie rizikos vertinimą, kad mes visiškai pripažįstame, jog kai kurios rūšis, kurios de facto yra invazinės ir svetimos rūšis, e, yra vis dėlto e, joms yra pritariama kai kuriams valstybėse narėse ir jos turi didelę ekonominę vertę. Dėl šių priežasčių poveikio vertinimas turėtų tinkamai atsižvelgti ir ekonominę reikšmę šito klausimo, taigi, kad būtų galima rasti pusiausvyrą tarp abiejų elementų, reikia kalbėti apie bioįvairovės plėtimą ir išsaugojimą, iš pirm, pirmiausia, tai yra pirmoji eilė, bet paprasčiausiai negalim kalbėti vien tik apie bioįvairovę, neatsižvelgiant į tvarios plėtros apskritai ir dėl to reikia kalbėti ir apie, apie ūkio, apie darbo vietų kūrimo perspektyvą. Toliau dėl E, būdingų arba nebūdingų rūšių vienai ar kitai Europos Sąjungos daliai. Ir taip vadinamų e, regioninių dimensinių kai kurių invazinių rūšių. Tai aš jau minėjau, jog mes manome, kad tai turėtų būti e, traktuojama remdis subsidiarumo principu. Na, tikiuosi, kalbėjau ne per ilgai, ponė pirmininkė. Žinoma, mes esam pasirengę ir padėti jums ir um, pranešėjams ir uh, atsakyti į komiteto klausimus. Ir mes esam pasirengę dirbti kartu su jumis ir tikimės, uh, kad šitas darbas bus vaisingai tęsiamas. Ačiū. Dėkoju. Na, šiandien tik pirmadienio popietė, taigi aš dar visiškai atsipalaidavęs, laiko yra. Na ir baigdamas, baigiant paprašysiu poną Pavelą Pok pasisakyti. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, tai norėčiau, aišku, padėkoti visiems už tai, kad parėmėte mano pasiūlė, pasiūlymą. Labai labai džiaugiuosi jūsų paramą. Man tikrai didelė garbė išgirsti jūsų žodžius. Dabar keletas pastabų dėl to, ką išreiškėte kalbėdami apie genetiškai modifikuotus organizmus. Taip, tai labai jautrus klausimas, tai nieko tai nestebina. Aš suprantu, kad tikrai šis klausimas labai labai turėtų būti svarstomas atsargiai ir tikrai yra šios diskusijos dalis. Aš labai džiaugiuosi, kad APP e frakcija paskyrė uh, ponė Zoma šešėlinė pranešėja ir ji kaip žemės ūkio reikalų ekspertė man labai daug dalykų paaiškino ir atskleidė. Mes su jie nekartą apie tai kalbėjome. Ką galiu pasakyti žaliesiems dėl išimčių. Išimtys neturėtų susilpninti komisijos pasiūlymo. Štai ką reikėtų suprasti. 20 metų aš e, dalyvauju diskusijose su vietos valdžia ir iš tikrųjų tos visos išimtys yra siūlomos tik tai tam, kad sustiprintume savo atitikti ir bendradarbiavimą. Tai yra uh, toks būtent ne, tikslas yra priešingas. E, daug nuolatinių atstovybių atstovų iš principo remia pasiūlymą, todėl, man atrodo, kad mums su valstybėmis narėmis gali pavykti susitarti dėl daugelio dalykų. Ponui Gerbrandi noriu padėkoti lab, už labai vertingą pastabą dėl saugumo. Mes tikrai įtrauksime jūsų pasiūlymą į šį tekstą. Ir paskutinis dalykas dėl rūšių, kurios kai kuriuose šalise ES yra natūralios vietinės rūšys, o kitose šalise galbūt jau gali, turėtų būti laikomos invazinėmis. Taip, diskusijas apie tai taip pat turėsime su komisija visas tas rušis, kurias aš išvardinau, tai yra ir tam tikros krevečių rūšys, rododendrai ir dar kiti augalai. Taip, tai galima svarstyti, bet reikia pirmiausia apsispręsti, ar tai subsidiarumo klausimas, ar tai visos ES problema. Tai tiek. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums visiems už šią labai prasmingą, vertingą diskusiją dėl invazinių svetimųjų rūšių. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, Pavel Pok, už darbą ir entuzijazmą svarstant invazinių rūšių klausimą. Pakeitimų pasiūlymų terminas yra sausio 8 diena 12 valanda, sausio 30 yra numatyta diskusija, 12-13 vasario mūsų komitete bus balsuojama, o plenarinėme posėdyje tikėtina bus balsuojama kovo ar balandžio mėnesiais. Tai tiek šiuo klausimu periname prie 12 darbo tvarkės punkto ponas Zėber atstovauja poniai Antonesku ir pristatys 12 darbo tvarkės klausimą. Daka, kolega Antonescu, nu este aici, eu este nevoie. Gerbiamas kolegos, gerbiami kolegos, kolegė Antonescu netvyko į posėdį, todėl aš turiu ją pavaduoti, tačiau aš nemoku rumunų kalbos tiek, kad galėčiau jį, jos tekstą perskaityti, todėl turėčiau, tai kalbėsiu anglų kalbą. Taigi, darbas tęsiasi. Gerai, tęsiu angliškai. Taigi, Joana paprašė pavaduoti ją, jinai paruošė tekstą, iš perskaitysiu. 2010 metais jinai pateikė klausimą žodžiu dėl naujų psichiką veikiančių psichoktyvių medžiagų. Ir jie kreipė dėmesį į tai, kad šitų medžiagų vartojimas gali padaryti žalos e, žmonių sveikatai, visuomenės saugai. Todėl jinai siūlė atkreipti dėmesį į šitą naują fenomeną tos naujos psichotyvusios medžiagos tai yra natūralios ar dirbtinos medžiagos, kurios, kurios yra vartojamos žmonių ir jos gali turėti poveikį gyventojams. Per pasarosius metus valstybės narės pateikė Europos vaistų stebėsinos centrui daugybę naujų medžiagų ir 12 metais tokių medžiagų buvo 1290. 12 o po to šių skaičius išaugo dar kelis kartus. Ir tos medžiagos pasitaiko jau net tik vienoje, bet keliose valstybėse artimiausių metų tų medžiagų arba jų tam tikrų potipių skaičius pasieks 2000. Naujų šitų psichoaktyvinių medžiagų vartojimas daro žalą e, sveikatai, taip pat e, gyventojų sveikatai ir taip pat gali sukelti naujas lygas ir todėl labai svarbu nurodyti etiketėse tų naujųjų medžiagų vartojimo pavojus. Reglamento pasiūlyme yra pasiūlyta sistema, kaip keistis informacija apie tas naujasias medžiagas pateikiamas rinkoje ir taip pat informacija apie pramoninį vartojimą, apie galimą žalą ir apie tai, kaip reikėtų naikinti šitas medžiagas, kurios kelia didžiulę riziką. Taigi šiuo reglamentu yra siūloma pakeisti tarybos sprendimą 387 ir atsižvelgti į tokių medžiagų vis didėjantį poreikį rinkoje. Taigi šita, tas naujasis reglamentas tai yra 2005-387 yra geras, tačiau jį reikia atnaujinti, kadangi reikia atsižvelgti į naują raidą ir taip pat numatyti atitinkamas baudžiamasias nuostatas. Komisijos pasiūlyme yra siūloma at, Mm, išimti iš vartojimo tam tikras naujasias medžiagas, kurios kelia tiesioginę žalą gyventojų sveikatai. Kol kas ES nėra draudžiama vartoti tas medžiagas, kurios turi nedidelio, nedidelio riziką, nedidelį poveikį ar vidutinės nu, lygio poveikį ir draudžia tas medžiagas, kurios yra didel, turi didelį poveikį, išskyrus tas, kurios yra leidžiamos vartoti specifinėms tikslams arba tyrimams. Naujos medžiagos, kurios kelia didžiulę riziką, turi būti reglamentuojamos griežtai rinkoje, draudžiant jas vartoti arba leidžiant vartoti tik tai tam tikrais konkretiems konkretiems rinkos tikslais arba mokslo tikslais. O mm, neteisėtas tokių medžiagų vartojimas turėtų būti baudžiamas baudžiamąją atsakomybę arba prilyginamas ne, e, e, ne nelegaliai veikai. Be to e, siūloma atsižvelgti į Envi komiteto įgaliojimus ir dėl tos priežasties buvo pateikta pakankamai daug pasiūlymų dėl to, kad reikėtų atsižvelgti į lygų prevencijos centro rekomendacijas, į tai, kad reikia rinkti ES mastu apie tokias medžiagas e, duomenis ir taip pat reikėtų įvertinti kontraindikacijų uh, galimybę vartojant šitas naujasias medžiagas su kitais vaistais ir su kitomis veikliuosiomis medžiagomis. Atsižvelgiant į tą informacijos pasikeitimo procesą, vadovaujantis penktuoju pasiūlymo straipsniu, pranešėjo mano, kad šitą informaciją turėtų teikti valstybių narių kontaktiniai centrai, taip pat ir Europolo atitinkami e, skyriai ir kad būtų laiku nustatomos naujos medžiagos, kurios yra psichoktyvusios medžiagos arba jų uh, mišiniai. Tai labai svarbu uh, E, įstatymais reglamentuoti šituos procesus, kad būtų galima stebėti šių psichoktyvių medžiagų vartojimą ir jų judėjimą e, rinkoje. Valstybės narės turėtų pagerinti savo veiklą, taip pat savo prevencinės priemonės ir pagerinti prevencinių programų prieinamumą. Atsižvelgiant į tas medžiagas, kurios yra žemesnės rizikos arba nedėlės rizikos sveikatai, yra siūloma nurodyti konkrečius rizikos, konkretų rizikos pobūdį. Ir atliekant šitą vertinimą reikia veikti labai tiksliai ir informuoti vartotojus apie kontraindikacijų dažnumą ir mastą. Tai labai svarbus aspektas, kuriam reikia skirti labai daug dėmesio. Baigdama pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ji iš esmės pritarė reglamento pasiūlymui kaip teisinio reglamentavimo priemonė ir jinai mano, kad šitos naujos medžiagos gali kelti didžiulę riziką ir todėl prieimus šitą reglamentą reikės imtis konkrečių veiksmų ir priemonių valstybėse narėse. Ji e, yra pasirengusi bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais, su visais komiteto nariais, su kolega Protaševičiu iš Lybo komiteto, kuris yra bendrasis pranešėjas rengiant šitą pranešimą. Dėkoju. Yra kolega Nikolavas, kuris yra šešėlinis pranešėjas ir gali kalbėti kiek nori. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ζήτημα του ελέγχου της παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης των νέων ψυχολογικών. Kai kalbame apie naujas psichaktyviasias medžiagas ir jų kontrolę, tai susirim su labai sudėtinga tema. Čia kalbame apie prevencijos klausimas, kalbame apie piknaudžiavimą narkotinėmis medžiagomis, bet kartu ir apie medžiagas, kurios turi medicininį poveikį. Sprendimas, kuris tiktų visiems ir apimtų visus atvejus, iš tikrųjų yra labai, labai sunkiai pasiekiamas. Sakykime, kanapės jos yra susijusios ir su tam tikromis naujomis rizikomis rinkose ir tos rizikos yra nekontroliuojamos. Yra tam tikrų neteisėtų, nelegaliai parduodamų medžiagų rinkoje psichoaktyviosios medžiagos Junktinėse Amerikos valstijose yra labai paplitę pastaruoju metu, jų suvartojamas ir tų, jų vartojimas ir medžiagų, apskritai psichoaktyvių skaičius pastaruoju metu, per pastaruosius 10 metų išaugo ko ne 25 procentais. Europos Sąjungos narkotikų prevencijos ir stebėsenos centras taip pat yra įtraukęs naujas, sub, tris naujas substancijas, kurios kol kas yra nekontroliuojamas. Junktinėse Amerikos valstijose rinkoje egzistuoja apie 300 įvairių psichoaktyviųjų medžiagų tačiau jos dažnai nėra laikomos nelegaliomis. Tos medžiagos ten kursuoja jau nuo 80-mečio pabaigos. Ar nu, dar anksčiau. Taigi, ką daryti, kaip reaguoti į šią problemą? Pirmiausia, reikia ištirti, ištirti visas jos dimensijas, problemos mastą. Taigi turime pasakyti, kad pastaruoju metu sukūrėme geresnę analizės sistemą ir galime konstatuoti, kad atsiranda vis naujų ir naujų medžiagų, kurias reikia kontroliuoti pagal mūsų procedūras. Kai kurios iš tų naujųjų medžiagų nebūtinai turėtų būti uždraustos, kadangi uždraudus mes nieko nepasieksime. Reikia pirmiausia išanalizuoti, kiek žalingos yra atitinkamos psichoaktyviosios medžiagos, o kaip tą žalą įvertinti. Be to reikėtų sužinoti, kaip medžiagos gali būti ver, paverčiamos kitomis medžiagomis. Kitas dalykas yra vartotojų problema. Sakykime, kanapės yra labai skirtingai vartojamos ir nuo to daug kas priklauso. Yra tam tikrų medžiagų, kurių žala nėra įrodyta, tačiau jos vis tiek gali kelti grėsmę visuomenės sveikatai. Tam tikrų medžiagų uždraudimas vis dėlto kita vertus gali reikšti, kad žmonės perės prie kitų medžiagų vartojimo ir tai nebūtinai yra geriau. Taigi mums reikia visų pirma stebėjimo ir iš ankstinio įspėjimo sistemos. Kontrolė turi veikti vietoje. Todėl reikia stebėti ir tam tikras vartotojų grupės bei vartojimo modelius. Taip pat reikėtų bendradarbiauti su potencialiais tam tikrų medžiagų naudotojais. Sakykime, yra pasitvirtinęs naujosios Zelandijos modelis, kuri, pagal kurį kontroliuojami ir gamintojai, ir yra teikiamos tam tikrų medžiagų alternatyvos. Šiuo modeliu pasinaudojus galima būtų sukurti panašią sistemą ir pas mus. Žinoma, ši sistema nebus vien tik tai naudinga, bet čia reikia ir politinių sprendimų, reikia pirmiausia įvertinti situaciją reikia įvertinti, ar apskritai kokios nors naudos atneštų bendra europinis mėginimas reglamentuoti šią problemą. Kaip minėjau, egzistuoja kanapės, kanapių mm, e, problemą reglamentuojantis teisės aktai ir tai yra susiję dalykai. Žinoma, mūsų interesas yra visų pirma būti e, apsaugoti visuomenės sveikatą, tačiau mes turime nepamiršti ir tų vartotojų, ir naudotojų, tų medžiagų. Bet kuriuo atveju naujos psichoaktyviosios medžiagos yra mums didžiulis iššūkis ir tam reikia visuminio požiūrio, politinio sprendimo, kuris leistų vykdyti geresnę kontrolę. Reikia įvykdyti visų pirma ir kaštų ir naudos analizę ir paremta moksliniais tyrimais, ir čia reikėtų nepamiršti visuomenės sveikatos, piliečių sveikatos, jų gerovės. Taip ir bet kuriuo atveju mums reikia būtinai bendradarbiauti su Europos lygų prevencijos centru. Taisyklės turi padėti žmonėms. Mes neturime vien tik tai grubiai kažko uždrausti ir ekonomiškai padaryti, kad būtų kuo mažesnė ekonominė žala. Dėkuoju, sako pirmininkas, toliau kalbės komisija. Thank you very much. Uh, labai dėkui, ponė pirmininkė. Aš uh, pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai, ponė Antonesku, už labai konstruktyvų projektą reglamentą dėl naujų psichaktyvųjų medžiagų, mes visų pirma džiaugiamės to faktu, kad pranešėja e, e, pritarėte mūsų ir susirūpinimui dėl, tų, dėl tos e, rizikos, kurią kelia naujas medžiagos ir tai, kad jos labai dažnai atsiranda ir labai plačiai greitai patplinta ES e, rinkoje, tai yra tikrai problema, kurią reikėtų spręsti ES lygmenių, kadangi tai yra iššūkis Europai. Ir labai greitai per skaičius, kurio, per skaičius, kuriuos jį paminėjo, vis yra atsiranda daug e, naujų, 70 medžiagų 70 atsirado praėjusiais metais, panašiai tiek pat ir šiais metais ir iš viso yra apie 300 naujų psichaktyvių medžiagų, kurios atsirado ir daugelis iš jų dar cirkuliuoja vidaus rinkoje. Tai reiškia, kad dabar yra daugiau naujų psichoaktyviųjų medžiagų rinkoje negu yra neteisėtų narkotikų, kadangi jų yra tik tai 234 keturi tie mm, narkotikų rūšis pagal ES konvencijas. Taigi tikrai yra problema, kurios mastas didėja ir tai yra Europos problema, kadangi vidaus rinka leidžia medžiagoms cirkuliuoti laisvai, jos tai ir daro. Kaip pati pranešėja pabrėžė, 80 procentų visų medžiagų e, galima sutikti vienoje valstybėje narėje. Mes pritarėme ir tam, kad pranešėjas sutinka su mumis, kad reikėtų stiprinti europinį atsaką į tą iššūkį, kurią sukelia naujas psichtyvisios medžiagos, nes būtent tai ir yra siūloma reglamento tikslas. Mes norime sustiprinti tą atsaką, pradedant e, informacijos pasikeitimu valstybėse narėse, taip pat dėl e, rizikos vertinimo ir taikyti plate daugiau priemonių, kurios bus įvestas spręsti šiai problemai. Šitas reglamentas, šitas siūlomas reglamentas turi tikslą numatyti veiksmingesnį ir protingesnį atsakymą į tą faktą, kad atsiranda vis naujų psichoktyvų medžiagų ir tai padės imtis greičių, greitesnių priemonių iš karto, kai tik atsiranda naujas medžiagos ir tai taip pat leidžia taikyti labiau diferencijuotą atsaką priklausant nuo medžiagų pobūdžio. Taigi, trumpai tariant, mes džiaugiamės to faktu, kad pranešimas, kurį parengė ponė Antonesku, yra konstruktyvus, jis eina tinkame kryptimi mūsų nuomonė ir siekia labai tinkamais būdais sustiprinti visuomenės sveikatos aspektą ir išlaikyti e, pasiūlymo logiką ir atspindyti tai, ką siūlo Europos komisija. Mes esame įsitikinę, kad pranešėjai, šešėliniai pranešėjai ir kom, visas komitetas gali vaidinti tikrai labai svarbu vaidmenį, siekiant e, suteikti paramą šitam pasiūlymui ir pabrėžiant visuomenės sveikatos aspektus šitame pasiūlyme. Aš sutinku su anksčiau kalbėjusiais, kad teisės aktas yra labai e, reikalingas siekiant išspręsti naujų psichaktyvųjų medžiagų klausimą ir kad tai yra būdas papildyti egzistuojančius teisės aktus, bet tikrai mes turėtume investuoti į prevencinius veiksmus, į gydimą ir informuoti visuomenę, visuomenę apie tą riziką, kurią naujas aktyvistas medžiagos ir turėtume žiūrėti, kokias geriausias praktikas taikomas pasaulyje, sprendžiant šitą problemą, kuri yra nauja ir vis dar vystosi. Dėkuoju. Dėkuoju. Diskusija šiuo darbo tvarkės klausimu baigėsi, kadangi pranešėjos atstovas taip pat išeina, todėl paskelbčiau kito darbo tvarkės klausimo aptarimą. Aš manau, kad galime baigti diskusiją. 12 klausimų. Dabar 13 darbo tvarkės klausimas. Tai yra Boguslav Tonik pranešimas. Iš karto suteikiu žodį kolegai prančiai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai yra nuomenė susijusi su Europos e, parlamento tarybos reglamentu kuris numato minimalias nuostatas apibriežti mm, terminą ne narkotikas ir mm, tai yra su terminu narkotikai apibrieštimis subsijusios mm, būtiniausios nuostatai dėl nusikalstamų veiklų sudėties požymį ir bausmį teisėtos prekybos narkotikais srityje. Bent jau taip oficialiai skamba e, pavadinimas. E, lenkiškai tai vadinasi dopalačiami, tai yra papildomas naujas psiaktyvisios medžiagos. Tai yra ES kovos narkotikais politikais e, aspektas. Šitas naujas medžiagos yra patenko į rinką kaip tinkami e, pakaitalai uždrautiems narkotikais. Ir šitas e, medžiagos kenkia sveikatai ir gyvybei žmonių, ir iš pačių jaunų žmonių, kurie yra didžiausia grupė vartotojų per pastarosius metus stebime tai, kad e, kokia yra didžiulė žala daroma sveikatai ir žmonės netenka gyvybės, naudodami šitas naujas psichaktyvesias medžiagas. E, atsižvelgiant į prekybą, prekybos riziką Šengeno erdvėje ir taip pat, kalbant apie rinkos kūrybiškumą, tai yra kaip dinamiškai įvedamas naujas medžiagos tai mūsų rinka. Tai Europos bendri įstatymai, tie bendri rėmai nėra pakankami, nes ta rinka, kuri, kuri, į kurią patenka šitos medžiagos, yra labai e, tokia elastiška ir iš karto už, užsakius, iš karto, e, kai yra atsiranda poreikis, iš karto atsiranda nauja medžiaga, atitinkant iš tą poreikį. Dėl to aš manau, kad ir e, pasiūlymas pakeisti nu, egzistuojančią teisės aktą ir susijusi su tais terminais yra būtina ir savalaikė. Ir šitas e, pagrindas, šitas pasiūlymas kalba apie būtent teisės aktų rėmus ir naujas sankcijas, e, kai narkotikai kenkia baisuomenės sveikatai, žmonių sveikatai ir kaip yra kaip yra paminėta anksčiau minėtame reglamente. Ir pagrindinis pakeitimas yra tai, kad reikia išplėsti terminą narkotikai ir įtraukti naujas psichotyvės medžiagas. Mano nuomonė, tai yra labai rimtas pakeitimas. Mano nuomonė, narkotikų apibrieštis turėtų atsižvelgti į tą mi mišinius įvairių medžiagų, kurios yra įtrauktas į sąrašus arba kai, e, kurios įtrauktas į ankstesnius reglamentus, tai įvairius tirpalai, įvairius, įvairius mišiniai ir tos apibrištis reikėtų pakeisti ir jų poveikis gali būti skirtingas, e, skirtingas poveikis žmogus organizmui. Ir tai, kad reikėtų įtraukti šitą punktą naują apibrišti, yra nepaprastai reikšmingas, tai yra būtinas e, žingsnis. Taigi aš manau, kad pasiūlymas į su termino narkotikai apibrieštimi e, srityje ir taikant bausmės nelegalioje veikloje, nelegalioje prekyboje, tiek narkotikų prekyboje, tiek e, naujų psichotyvųjų medžiagų prekyboje. Tai yra vertas e, pasiūlymas. Tikrai nuos medžiagos yra kenksmingos žmonių sveikatai ir turi patekti į Europos, bendrą Europos baismų sistemą ir aš e, prašyčiau, kad pateiktumėte pastabas iki sausio 7 dienos. Dėkuoju. E, Krisogelos, bitte. Dėkuojame, ponas Krisogelos. Herr Krisogelos? Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε συνέχεια και της... Dėkuoju, pirmininkė. Tai susijęs su prieš tai buvusią diskusiją apie psichoaktyvesias medžiagas. Mes pralaimėjome šį karą, mes nesum, nesumažinome nei pasiūlos, nei pačių vartotojų skaičiaus ir žala, kuris sukeliama šių medžiagų, tik tai didėja. Tai taip, 2009 metais mes turėjome tokį planą su susumuoti padėtį, kontroliuoti viską, tačiau matom, kad medžiagų, nekontroliuojamų medžiagų skaičius tik tai auga. Sankcijos, planuojamos kontrolės priemonės, nieko netnešė jos, iš esmės tik tai pakenkė vartotojams, tai atskleidė neseniai atliktos tarptautinio masto studijos. Jos parodė, kad e, daugiausia nukenčia vartotojai. Bet to šios studijos parodo, kad kova su nelegalia narkotikų priekyba iš tikrųjų mm, tik tai žal, yra tik žalinga. Mirčių skaičius didėja, baudos didėja, bet niekas iš esmės nesikeičia. Medžiagų ir toliau gaminama tik daugiau, tik daugiau žmonių vartoja nusikal, tokias medžiagas. Uh, žaloja save, yra vis daugiau nelegalių priekeivių, nuo narkotikų priklausomų žmonių daugėja, jie prikla, tampa priklausomi nuo įvairių narkotinių medžiagų ir panašiai. Žodžiu, situacija prasta. Nuo 2011 metų buvo suskaičiuota, kad e, narkotikų vartotojų buvo 300 milijonų. Tai yra 18 procentų padidėjimas lyginant su 2008 metais. Tai negalime tų visų žmonių paskelbti nusikaltėliais. Reikia kontrolės sistemos, kuri nebūtų tokia baudžiamojo pobūdžio. Dabar 80 procentų kontrolės yra policinio pobūdžio, 20 procentų lėšų investuojama į terapiją. Turėtų būti kitaip, mums reikia daugiau investuoti į gydimą, į terapinės priemonės. Dabar tam išleidžiame daugybę pinigų, milijardus tiesiog policinėms priemonėms. Graikijoje labai išaugo AIDS susirgymų skaičius tai susiję, žinoma, ir socialinė atskirtim su nedarbo, su problemomis ir žmonės pradeda vartoti e, narkotikus, sintetinius narkotikus ir kitus. Taigi visiškai aišku, kad reikia daugiau prevencinių priemonių, daugiau gydimo vietų ligoninėse, terapijos ir panašiai. Žinoma, yra ir labai daug medžiagų, kurios yra nekontroliuojamos. 25 procentai Europos piliečių, o tai yra 85 milijonai, vartoja nelegalias medžiagas. Ir negali, neturi prieigos prie legalių medžiagų, kurios leistų jiems sumažinti priklausomybę. Junktinės Amerikos valstijose prieš 50 metų buvo pradėta kova su narkotinėmis medžiagomis Bet mes iš tos kovos nieko nepasimokėm. Nei draudimas, nei kontrolė nepanaikina problemos. Priešingai turtėja tik tai nelegalūs prekeiviai, mafijos atstovai, o žmonės ir toliau kenčia ir jiems kyla didžiulė grėsmė. Vis daugiau žmonių tampa priklausomi nuo naujų psichoaktyvių medžiagų ir draudimai čia nieko nepadės nes draudimais mes tik tai skatiname nelegalią prekybą ir nusikalstamumą ir pažydžiame Europos vartotojų teisės. Mes priėmėme 2000 2000 metais Katanijos pranešimą šiuo klausimu, ten reikalavome bendros politikos ir bendro požiūrio ir dabar reikia jau rimtai imtis visuotinių, netgi pasaulinio masto veiksmų. Pasaulyje, visur pasaulyje narkotikų priekyba yra uh, didžiulis pavojus, kelia didžiulį pavojų ir visos studijos rodo, kad jokie draudimai priekybos nesustabdo, priešingai tik tai sukelia dar didesnę žalą. Yra daugybė mokslinių duomenų, kurie tai įrodo. Ir tie duomenys renkami tiek valstybėse, tiek ir tarptautiniu mastu. JAV draudimai privedė tik prie to, kad buvo vis daugiau įvežama visokių narkotinių medžiagų iš kitų šalių, ypač kanapių. Ir Junktinės Amerikos valstijos yra pagrindinis priekeivių tikslas. Taip pat ir Europos Sąjungoje yra daug šalių, kurios yra arba tranzito, arba priekybos tikslinės šalis. Sakykime, Portugalija, Šveicarija, Olandija taiko alternatyvius kontrolės metodus ir pasiekia geresnių rezultatų. Taigi, aš manau, kad reikėtų baigti šitą represijų politiką, reikia imtis alternatyvių reglamentavimo metodų ir šitaip sumažinti visuomeniai daromą žalę žalą bei apriboti nelegalią prekybę, o ne vien tik tai bausti vartotojus. Daugiau turėtume skirti dėmesio prevencijai. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau, kad įkalėjo dar. Prašau. Nou, ik, ik moet uh, het voorstel nog uh, goed bestuderen. In principe ben ik altijd tegen strafmaatregelen. Turėčiau dar įsigilinti į šitą pranešimą, tačiau nenorėčiau, kad ES mastu būtų numatytos kokios baudžiamosios priemonės. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu Antonijo Parvenovo vardu. Pranešėjas ir šešėlinė. Šešėlinė pranešėjai norėtų padėkoti pranešėjų iš šitą nuomonės projektą ir mano, kad šitas bendras darbas leis pagerinti šitą darbą, kuriuo yra siekiama užkirsti kelią uh, E, narkotikų vartojimui. Šitas e, dokumentas apskritai yra pakeičia, pakeičia 2004 metų egzistuojantį reglamentą ir dabartinį naujimą atnaujimą e, reglamente reikia atsižvelgti į naujus iššūkius, taip pat reikėtų pateikti naują narkotikų apibrėžimą, kad būtų galima numatyti ir baudžiamasias priemonės ir taip pat įvertinti poveikį sveikatai neteisėta prekyba narkotikais rinkoje e, sudaro 70 milijardų eurų apyvartą. Taip. Taip pat šešėlinė pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad nusikalstamas pasaulis gauna didžiulės pajamas ir dėl to reikėtų priimti tokias teisėkuros priemonės, kurios būtų pagrįstos mokslininkų rekomendacijomis. Ir kartu su šiandien pranešėja jinai mato, kad reikėtų toliau formuojant nuomonę atsižvelgti ir visuomenės sveikatos klausimus. Dėkoju, pabaiga komisija. Jeigu pagėdautų, žinoma, trumpai. Many thanks, Mr. Chair. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai, ponė Stonik, už labai konstruktyvų pranešimo projektą dėl direktyvos, kuri pakeičia e, reglamentą dėl naujų psichoaktyvių medžiagų. Iš tikrųjų, pasiūlymo tikslas yra leisti tam, kad nu, kai kurios naujos psichoaktyviosios medžiagos, labiausiai kenksmingos medžiagos, būtų e, traktuojamas pagal baudžiamąją teisę, kad yra neteisėti narkotikai. Taigi pasiūlymas atsižvelgia į didžiulę riziką, kurio, kurią kelia naujas psichaktyviusios medžiagos ir siekia įtraukti jas į terminą narkotikai, kad jie būtų taikomas tos pačios nuostatos kaip ir neteisėtams narkotikams. Mes pritarė tam, kad ponės Sonik e, sutinka su mumis, kad keiksmingiausios psichaktyviusios medžiagos turėtų būti traktuojamas pagal baudžiamąją teisę, nes e, tai tiesiog sustiprina efektyvumą baudžiamosios teisės. Ir mes manome, kad pasiūlymai, kuriuos pateikė ponas Sonik dėl e, to, kad reikia paaiškinti kai kurias e, siūlomas direktyvos nuostatas ir, pavyzdžiui, e, labiau pabrėžti naujų psichoktyvių medžiagų mišinius. Tai yra labai naudingas ir konstruktyvus pasiūlymas. Mes tikimės, kad kartu dirbsime su šito komitetu ir pasiūlysime geresnį pasiūlymą direktyvai. Nu. Ar pranešėjas norėtų ką nors pridurti pabaigai? Norėjau padėkoti komisijai už tai, kad jie pasisakė ir taip pat dėl dėl to kolegos, kuris e, teigia, kad reikėtų kriminalizuoti e, šitos medžiagas dėl narkotikų veiklos. Turiu pasakyti, kad prieš keturis metus Lenkijoje buvo apie tai kalbama. Mes siekime užkirsti kelią dirbtinėms narkotikams, e, kuriuos naudojo, vartojo mokyklinio amžiaus vaikai, tai yra jaunesni negu 18 metų. Tai buvo labai griežtas sprendimas ir siekėme paspartinti darbą, rengiant šitą direktyvą, kuri įtraukia ir naujas e, medžiagų mišinius. Ir tiesiog negalima e, apkudinėti jaunų žmonių, bet vadinkime mišinius narkotikais. Dėkuoju. Pakeitimus galima teikti iki sausio 7-osios. Aplinkosaugos komitete bus balsuojama sausio 13-ąją. Dabar 14-asis darbo tvarkės klausimas, tai yra gyvūnų klonavimas. Buvo pateiktas klausimas žodžiu ir yra rengiama rezoliucija šiuo klausimu. Pirmiausia, Dagmarot Bėrint. Ačiū pirmininkė. Aš pasakau prieš klonavimą apskritai ir dabar iš karto norėčiau vykti į Teisės komiteto posėdį, kur vyksta posėdis. Iš tikrųjų pateiktas kai kurių atstovų klausimas žodžiu Korin Lepaš, žaliųjų frakcijos kolegos taip pat prisijungė prie šito klaus, klausimo pateikimo mes turime prisiminti ilgą prieš istoriją. Tai yra inovatyvių maisto produktų o, klausimas ir tuo metu, svarstymo metu, nebuvo nieko aiškaus suformuoto dėl klonavimą. To pasiūlymo iš komisijos dar laukiame, o anuo metu diskutuodami dėl jautienos ženklinimo pageidavome, kad pasiūlymas galų gale būtų pateiktas. Ir dėl to buvo pateiktas paklausimas žodžiu, tačiau į to paklausimo turinį komisija neatsiliepė. Jau kai kalbėjome apie jautienos ženklinimą, o tai įvyko prieš pusantrų metų, jau gerokai prieš metus, tuo metu JAV žemės ūkio ministerijos puslapiai pasirodė informacija, kad nereikėtų rūpintis Junktinėmis Amerikos valstijomis, kad apskritai komisija nesiruošia uždrausti klonavimo. Todėl komisija mūsų manimų turėtų pasakyti, ką jinai ketina, ką jinai ketina pasiūlyti ir apskritai, ką ji nuveikė praeitie, ar atliko poveikio vertinimą, kodėl to poveikio vertinimo nepaskelbė ir kaip dabar yra vykdomas privalomojo pobūdžio ženklinimas tų gyvūnų, kurie yra klonuotų gyvūnų kelintos kartos e, atstovai. ko gero ne tik tai atsakingi sveikatos apsaugos ir vartotojų teisų komisarai turėtų pateikti nuomonę, bet apskritai komisija turėtų pasakyti, ar jinai norėtų ką nors pasakyti šiuo klausimu, pasirašydama ir dėrėdamasi dėl prekybos sutarčių. Be to komisija kitą savaitę, manau, ne šią savaitę, bet jau kitą savaitę tikiuosi turėtų ką nors pasiūlyti Aš matau, kad komisijos kolegė Regner salė dar yra. Ir jeigu komisija ką nors pasiūlytų, tuomet iš karto norėčiau paminėti du dalykus, kurių prašome seniai. Ar nebūtų buvę mandagu, tiesiog paprastai mandagu komisijai pateikti mums kokią nors informaciją Nežinia, ar pasiteisins tie gandai, kad komisija ką nors mus pasiūlys čia arba kitą savaitę. O jeigu taip atsitiktų, tai aš jau esu tam atveju paruošusi pasiūlymą. Tačiau tame pasiūlyme nerandu nieko, kas būtų įdomu. Čia tas manomas komisijos pasiūlymas, du pasiūlymai, nenumato nieko naujo. Visų pirma, siūla direktyvą dėl klonuotų galvijų ir dėl tų klonuotų galvijų skerdinos pateikimo rinką. Trečiajame straipsnėje yra kalbama tik apie tai, kas yra draudžiamas vis narėse. Tai yra gyvūnų klonavimas ir klonuotų gyvūnų ir jų embrionų pateikimas į rinką. Tai yra tik tiek pasakyta šiame pasiūlyme, iš esmės nieko, nieko, nieko apie ateitį. Dabar pažvelgime į tą dalį, kurioje kalbama apie pateikimą į rinką maisto produktų pagamintų iš e, klonuotų galvijų. Ten trečiajame straipsnė yra pasakyti, kad draudžiamosios nuostatos turėtų būti numatytų valstybėse narėse ir kad klonuotų gyvūnų e, produktai nebūtų pateikiami į rinką, tačiau importuoti arba eksportuojami į kitas valstybės klonuoti galvijai arba jų palikuonių maisto produktai yra leidžiami. Ką tai reiškia? Žmonių kalba kalbant. Jeigu kas nors užsimtų klonuojama veikla Kinijoje, JAV ar kur nors kitur, galės importuoti šitą mėsą į ES ir jinai turės būti ženklinama. Ir atvirai kalbama, Erikai, aš norėčiau, norėjau ramiai išvesti uh, Kalėdas ir naujosius metus, tačiau dabar skaitydama šitą pasiūlymą, manau, kad jūs apskritai nieko nesuprantate. Jeigu norite įsiteikti Junktinėmis Amerikos valstybėms, tai padarykite tą kaip nors solidžiau arba įmantriau. Jūs puikiai pamastėte ir pagalvojote, kad parlamentas nesuspės aptarti šito pasiūlymo, o kitas parlamentas kitos kadencijos metu tiesiog nesusigaudys, kas čia vyksta. Taigi aš link... manau, kad tie kolegos, kurie dirbs kitoje kadencijoje, aš jau nedirbsiu, tikrai sukels didelį skandalą. Mes ne tik nenorime, kad būtų klonuojami gyvūnai, bet ir kad jų uh, E, mėsa nebūtų pateikiama ES rinkai. Neturiu daugiau nieko kito pasiūlymo, kaip pasakyti aiškę nuomonę. Tiesiog komisija turi atsisakyti šito savo e, nieko verto pasiūlymo. Dėkojame. Takmar, jūs siūlėte, kad koordinatoriai parašytų laišką. Mes tai ir padarėme. Ir jūs siūlėte, kad komisijos pasiūlymas nebūtų nei kiek silpnesnis negu tai, kas buvo nuspręsta trilogė toj vadinamoje ilgųjų peilių naktį. Taigi, jeigu tiesa tai, ką dabar paaiškino Dagmar Rodbėrent, tai, tai yra niekas kita kaip karo paskelbimas parlamentui. Na kągi, taigi tęsėme diskusiją. Dabar kalbės Korin Lepaš, paskui Bart Stas, e, kolega Leo Tart, ponas Stevenson ir Peter Lyze. Prašau. Monsieur le Président, vous nous... Pone pirmininkė, nenustepkite, kad aš visiškai pritartų pasipiktinimui, kurį išreiškė ponė Butržent Abu dokumentai, kurie pateikti prieš, apie kurias kalbame čia dešimt minučių, tai yra nepriimtini, netoleruotini. Galėčiau vardinti būdvardžius tai toliau ir toliau. Europos parlamentas labai aiškiai balsavo prieš keletą metų, kad mes nenorime klonavimo. Mes aiškiai pasakėme. Mes e, vedėme diskusijos ir rodėme gerą valią. Ir jūs tai prisiminate, ponė pirmininkė, mes tengiamės e, primti, visiems primtiną sprendimą. O dabar tekstas, kurį pateikė mums šiandien po pietų, ne pateikė jokios informacijos vartotojams. Ir man klausimas aiškus, ar komisija nusprendė čia visiškai e, ne, netinkam neženklinti produkcijos skerdinų Europoje ir nepatikti jokios informacijos vartotojui ir leisti, kada mėsa iš Amerikos, Brasilijos, Argentinos pakeistų Europoje pagamintą mėsą, mėsų produktus. Ar čia tikrai yra kalbama rimtai, ar, ar e, komisija čia rimtai kalba, ji negali mums siūlyti tokio teksto, kuris yra mums ir mūsų bendrapiliečiams nepriimtinas. Ir dabar jau didžiulė dauguma piliečių nenori nori valgyti klonuotų gyvulių mėsos arba iš, pagamin, iš klonuotų gyvūnų palikonių pag, pagamintų mėsos produktų valgyti. Mes to nenorime ir mes negalime e, netgi dabar negalėsime žinoti tinkamomis etiketėmis, mes negalėsime žinoti ir paprasčiausiai žmonės nevartos. Ir e, vėl bus nauja krizė, nauja gyvūnikystės krizė Europoje ir e, nu, bus ko gero prilygs anksčiau išgyventams krizėms. Ir manau, kad tikrai komisija negali taip elgtis. Dank, Corinne Pasch. Äh, Bart Stars ist nicht da, dann... Bart Stars nėra, tai tada, kad tik Liotar. Vėl. Well. Al... Dėkoju. Aš buvau pranešėję naujojo maisto klausimų Novel Food ir aš tikrai šitą diskusiją labai gerai žinau. Ir jau nuo pat pirmųjų susitikimų, neformalių susitikimų iki 2011 metų kovo 28 dienos kai nesėkmingai baigėsi taikinimo procedūra. Aš visuomet pasisakiau prieš klonavimą ir prieš klonuotų gyvūnų palikonių naudojimą maistui. 70 procentų ES piliečių nesutinka su tokiamis, su tokia praktika, kuri yra smerktina ir parlamentas taip pat tam nepritarė šitaip yra kenkiama gyvūnų geroviai. Jau aš nekalbu apie etinės problemas, kurios tikrai visiems yra labai aktualios. Paskutinėmis taikinimo valandomis buvo pateiktas parlamento pasiūlymas, kurio taryba nepriėmė. Ir ten buvo pasiūlymas drausti valgyti klonuotų gyvūnų palikonių mėsą. Apskritai klonuotų gyvūnų mėsa neturėtų būti naudojama maistui. Ir komisija pateikė daug silpnesnį pasiūlymą, kuris buvo mums nepriimtinas. Mes negalime negerbti vartotojų, negalime atsisakyti gyvūno apsaugos nuostatų komisija tai yra naiv, švelniai tariant naivi, jeigu ne visiškai kvaila, sakyt, teikdama tokį pasiūlymą, kuris buvo triuškinamai atmestas taikinimo procedūros metu. Na, žinia, Briuselyje slap, niekas nėra slapta ir šie dokumentai taip pat nebus įslaptinti. Ir tikiuosi, kad komisija galbūt galės kažkaip paneigti, kad būtent tai ir yra jos pasiūlymai, klonavimo technikos naudojimas maisto produktams turėtų būti sustabdytas, rašoma čia. Taigi neturi būti uždraustas, tik sustabdytas. Taip parašyta dokumente, kurį pateikė komisija. Čia nekalba niekam, nieko nekalbama apie klonuotų gyvūnų palikonis, o būtent tai ir yra esmė. Taip, tai nėra oficialus komisijos pasiūlymas. Ponas Diegucht parašė šitą tekstą ir ko mes juos siekiame, siekiame transatlantinės priekybos legalizavimo. Taip tik tai klon, klonavimo produktai turėtų būti neįvežami. Tačiau iš pirmosios klonuotų gyvūnų kartos maisto produktai ir negaminami. Jie gaminami iš palikonių ir būtent apie tai eina kalba klonuojama, po to yra sulaukiama palikuonių ir tada iš jų mėsos yra gaminami produktai, kurie patenka į rinką. Mes nenorime. Žinoma, patys klonuoti gyvūnai yra labai brangus ir niekas steiko už 50 tūkstančių eurų, žinoma, ir neįsiūlytų. Bet tolesnis procesas yra neaiškus. Mums yra svarbu, kad būtų reglamentuojama, kas vyks su tais produktais, kurie yra gaunami iš palikonių. Jeigu tai nereglamentuojama, tai tada visas šitos pastangos komisijos neturi jokios prasmės. Aš noriu tikrai pas, įspėti komisiją, nemėginkit kvailais kažkokiais ir niekšingais juridiniais e, veiksmais ar machinacijomis pergudrauti parlamentą. Nei 52, nei 15 Lisabono sutarties straipsnis jums čia nepadės. Mes ne sutinkame su tokia praktika, kad parlamentas negalės pasakyti savo žodžio. Jeigu komisija iš tikrųjų ketina pateikti tokį pasiūlymą, tai yra tikras pasityčiojimas iš vartotojų ir gyvūnų gerovės. Ir aš pasakysiu vienareikšmišką ne. Dėkoju, ponė Lietart, sako pirmininkas. Toliau kalbės kolegas Stevenson. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, aš puikiai prisimenu, kai mes visą naktį sėdėjome trilogę prieš tris metus ir tada truko sesija visą naktį. Ir mes mėginome tada, nes buvo vienas iš pirmųjų trilogų įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ir mes tiesiog mėginame daryti, ką galim. Ir visas darbas nuėjo šunį ant odėgos, situacija sužlugo, sutarimo nebuvo. Ir aš nenorėčiau, kad e, tokia situacija susiklostytų vėl. Dalinai priežastis buvo tai, nors aišku labai e, sutinku su to, ką Dagmar ir Katika kalbėjo prieš mane kalbėjusios, bet dalinai priežastis buvo dėl to, kad buvo labai nepraktiškas pasiūlymas. Mes kalbėjome apie uždraudimą pirmos kartos klonuotų gyvūnų palikuonį, kad jie patektų maisto grandinę, bet ir visų paskesnių kartų Ir tai tikrai, mano nuomonė, nepraktiškas pasiūlymas. Aš e, turiu laišką Europos veterinarų federacijos ir teigia, kad yra neigiamas poveikis maisto saugumui. Gavau laišką iš Britų, Britanijos veterinarijos asociacijos, teigiama, kad gyvent, gyv, klonuotų gyvūnų ir jų palikonių produktai nekei, nekei, nekenkia sveikatai. Taigi aš e, esu už, jeigu bus galimybė užtikrinti atsekamumą šitų klonotų gyvūnų produktų. E, bet aš atsimenu, komisaras Degucht e, klausė ir teigia, kad Amerikoje nėra to atsekamumo ir niekada pas juos nebuvo, nes e, jie mano, kad nėra e, jokios rizikos. Ir mes įvesim tokį draudimą, tai bus priekybos karas, kur bus panašus kaip, kaip bananų karas prieš keletą metų. Tai e, man sako, kad nei kito keliu, nes amerikiečiai paprasčiausiai e, nusitaikys visą negrandinę ne Europos produktų. Ir e, neleis eksportuoti iš, jų iš Europos į tai Ameriką. Na, aš nenoriu kito, dar vieną prekybos karo su Amerika, bet aš tikrai turiu, reikalauju, kad viskas, ką mes darome, turi būti grindžiama mokslu. Jeigu mes teigiame, kad yra pavojus vartotojams Europoje, jeigu jie valgys produktus pagaminti iš klonuotų gyvūnų, tai reikia mokslinio pagrindimo. Ir jeigu Britų veterinaro asociacija ir veterinaro, Europos veterinarijos asociacija teigia, kad klonuotų produktų, gyvūnų produktai yra saugus e, maisto grandinėje, tai tegul ateina kiti mokslininkai ir pasako. Aš suprantu, kad koordinatoriai tai čia atėjo ir siekia bendro sutarimo, aš kirčiu ir komisijos kritiką, bet komisija turėtų e, savo darbą grįsti moksliniais e, įrodymais irgi, o jeigu ne, jeigu nebus praktinio būdo eiti pirmin ir siekti, užtikrinti draudimą tam, kas, aš sakyčiau, kad tik tai, kad drausti pirmos kartos gyvūnų produktų mėsą, tai mes čia vėlgi matysim, kaip sužlugs visos mūsų pastangos ir darbas. Tikiuosi, kad šį kartą bus šiek tiek sveiko proto. Ačiū, Peter Lyze, ačiū pirmininkė, gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos. Aš norėčiau atsiprašyti kolegės Zomer vardu, kuri frakcijoje atsakinga už šitą pranešimą. Jos šeimoje e, mirė žmogus, todėl ji negalėjo atvykti šitą posėdį. Ir dabar aš norėčiau pasakyti štai ką APP vardu. Aš žinojau, kad trečiadienį toks pasiūlymas turėtų būti pateiktas mums, tačiau nesivaizdavau, kad tas projektas bus toks prastas, kokį mes dabar gavome. Aš žinau, kad kolega Brokas. Vernünftig erscheint als Ausgangspunkt. Komisaras Borgas norėjo pateikti tokį pasiūlymą, kuris būtų uh, geras pagrindas mūsų bendrai diskusijai, tačiau šitas pasiūlymas atrodo nebuvo priimtas toks, kokį jis pasiūlė, tačiau jeigu jau kritikos strėlės turėtų būti nukreiptos į jį, tai ko gero reikėtų tai, tą kritiką skirti visai komisijai. Jisai iš tikrųjų stengiasi, tačiau buvo pakankamai daug kitų komisarų, kitų komisijos tarnybų, kurios tiesiog pasisakė prieš parlamento poziciją. Ir aš, pavyzdžiui, norėčiau, kad būtų pasirašoma prekybos sutartintis su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Tačiau jeigu pasirašant tokią laisvos prekybos sutartį reikia taiksyti su tokiais blogais dalykais, tai iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, ar verta juos pasirašyti. Aš žinau, kaip visuomenė vertina klonuojamą mėsą. Ir dėl to norėčiau, kad komisija atkreiptų dėmesį į piliečių lūkesčius. Mes nenorime jokios prieštaros su komisija, tačiau jeigu komisija parlamente sakys, kad jinai tiesiog suinteresuota laisvos prekybos sutartimis su jungtinėmis valstybėmis, tai aš jau įsivaizduoju, kaip vyks mūsų rinkiminė kampanija. Iš tikrųjų nėra jokių mokslinių įrodymų apie tai, kad pirmosios kartos klonuotų gyvūnų e, palikonių mėsa yra žalinga. Kaip ten bebūtų, į tai reikia atsižvelgti, reikia atsižvelgti ir į tai, kad šita tema yra labai jautri. Nereikia panikuoti pirmą, tačiau reikėtų atsižvelgti ir į veterinarinius, į, į gyvūnų apsaugos aspektus, kurie yra tiesiog įteisėti ES teisės aktuose Jeigu mums reikalingas koks nors teisinis dokumentas, reglamentuojantis pirmos kartos klonuotų gyvūnų palikuonių mėsos patekimą į rinką, tai mes turime imtis to darbo. Koordinatorių pranešimas buvo pakankamai švelnus, lyginant su tomis emocijomis, kurios vyravo posėdžių salėje. Todėl mes pateikėme pakankamai diplomatišką pasiūlymą ir tai, ką pasakė Katikaliota, neteisi, sakydama, kad mes negalime pasiūlyti jokių pakeitimų. Svarstant Okūnį pranešimą ir kitus panašius pranešimus, mes sugebėjome e, komisijai pasiūlyti kai ką ir dėl to užbėgome už kelio tokių pasiūlymų žlugimui. Reikia pripažinti, kad mums nepritarė Vokietijos federacinė vyriausybė. Aš su vartotojų teisų apsaugos ministru buvau susisiekęs, tačiau jisai pasakė, kad aš jisai pritarė komisijos nuomoniai. Tuo metu ministerijai vadovavo liberalas ir jisai sakė, kad negali keisti ministro nuomonės, o dabar yra sudaryta nauja koalicinė vyriausybė, kuri pasisako už prieš klonuotų gyvūnų mėsos pateikimą į rinką ir aš manau, kad vis dėlto mums pavyks bendro sprendimų prieimimo proceso metu kai ko pasiekti. Kitaip susidursime su dar didesnėmis problemomis. Jeigu mes norime laisvos prekybos sutarties su JAV, tai pirmiausia turime atsižvelgti į piliečių lūkesčius ir tik po to kreiptis į komisiją su pasiūlymais. Dar vienas kolega pagėdauja kalbėti, o aš pats turėčiau išvykti į trilogą dėl tabako direktyvos. Aš iš karto norėčiau pasakyti, kad tai ne pirmasis laisvosios prekybos susitarimas, kurį sužlugdė parlamentas. Taip atsitiks ir ateityje, jeigu mes laikysimės tokios pozicijos. Aš norėčiau paklausti, ar ir toliau taip elgsimės. Jeigu taip, tai iš tikrųjų prasidės karas su parlamentu ir aš noriu paklausti, ar mes norime to. Kita vertus, gavę tokį pasiūlymą, aiškiai įsivaizduojame, kad tai yra tiesiog uh, šlapias skuduras į vartotojų veidą. Ir aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mes esame tie, kurie kasdien turi ryšius su savo taip vadinamais vartotojais, klientais. Mes susitikinėjame su savo rinkėjams. Keis. Ir mes esame dažniausiai tie, kurie turi atsakyti už tokius pasiūlymus kaip šitas. Manau, kad reikėtų šitą mūsų įspėjimą vertinti labai rimtai, kitaip priimant įvairiausius teisėkoros aktų pasiūlymus, rimtai susipyksime. Kolega Gisogelius. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είναι ένα πολύ σημαντικό. Κρυζογέλος. Taip, dėkoju. Tai labai labai svarbi tema. Klonuoti gyvūnai susi... šis klausimas susijęs su vartotojais, su žmonių sveikata, su gyvūnų gerove, su įvairiais aspektais. Žinoma, kad mes norime priekybos santykių su Jėmis Amerikos valstijomis, tačiau nenorime bet kokių priekybos santykių. Jie turi būti aiškiai reglamentuoti ir būti grįsti ap principais, kurie apsaugotų vartotojų, piliečių, sveikatą, jų teises. Tai yra svarbiausias dalykas, sudarant bet kokio pobūdžio priekybinį susitarimą, ar tai būtų Junktinės Amerikos valstijos ar kokia kita šalis. Mes turime būti garantuoti, kad ta šalis, kuri sudaro su mumis tokį susitarimą, taip pat taikys tokius aplinkosaugos standartus, kurie galioja pas mus. Ir čia komisija jau turėtų pagalvoti, kaip ji elgsis. Ji turi teikti tokius pasiūlymus, kurie nebūtų, kurie nesikirstų su vartotojų sveikatos apsaugos principais. Pirmiausia, turi galioti atsargumo principas. Mes nežinom, ar tai nėra kenksminga, bet toks nežinojimas yra nepakankamas dalykas, juk turi kažkas įrodyti, kad tai nėra nepavojinga, kad klonuotų gyvūnų palikonių mėsa yra nepavojinga. Tokių įrodymų neturime. Mes dabar tiesiog turime laikytis apskritai kitokio požiūrio. Be to, nepamirškime, kad yra ir gyvūnų teisės bei gyvūnų gerovės nuostatos. Europos parlamentas turi savo nuomonę, nuomonė yra visiškai aiški, nei klonavimo, nei produktų, klonuotų gyvūnų produktų vartojimo neleisti. Ir tokia nuostata remiasi ir mūsų patirtim, ir principais. Ir tai, kad Jungtinėse Amerikos valstijose neįmanoma įdėkti atsekamumo sistemos, tai nėra joks pasiteisinimas mums leisti tokius produktus įsivežti mes negalim dabar imti Junktinių Amerikos valstijų pavyzdžių sprendžiant šį klausimą. Manau, kad piliečiai ir pilietės, dar ypač atsižvelgiant į netrukus vyksiančius rinkimus, neturėtų galvoti, kad Europos Sąjungoje pa pažeidžiami vartotojų apsaugos principai ir paminami kitų interesų atžvilgių. Ačiū. Tik paskutinis klausimas, tai yra klausimas dėl gyvūnų klonavimo. Ir mes dabar po visos kritikos teikėme žodį komisijai. Aš beveik pamiršau komisiją. Taigi, komisija, prašom žodis jums. Merci, monsieur le président, de nous donner. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kad suteikėte žodį. Tai yra sunki diskusija. Mes išklausėme visą kritiką ir kurią jūs pateikite komisijos atžvilgių. Ir aš manau, kad ponas Lyze, kuris labai tinkamai rezumavo e, tą dvasę, kurią remiantis komisija priėmė sprendimą. Jūs žinote, kad buvo pirmosios orientacinės dėrybos 25 lapkričio ir kad šitą e, kolegija nusprendė dėl šito pasiūlymo, kuris yra patiktas tai komisijos ir, ir, ir parlamento ir jis bus patiktas kliūčio 18 papros dienų. Na, nežinau, kokį dokumentą jūs gavote, galbūt tai tikriausiai tai, ne, tai vadinamas nekontroliuotas dokumentas, nes kol kas jis dar yra konfidencialus dokum, komisijos dokumentas, tačiau diskusijos baigės, nes šiandien vyko dar diskusijas tarp komisijos narių ir aišku, kad jūs, na tikiuosi, jūs gavote tinkamą dokumentą, kuris yra prieš jūs, jums yra išplatintas. Taigi, man sunku tikėtis, kad bus baigtas sprendimo priimimas iki trečiadienio, nes um, diskusijos komisija ir orientacinės diskusijas parodo, kad veikia tarsi centrifugo komisijoje. Tai įsivaizduojat, kai diskutuoja tiek žmonių, kas vyksta. Ir suprantame, kad vidiniai, vidinės diskusijos kolegijoje yra konfidencialus ir mm, mes negalime nukrypti nuo to principo. Aš norėčiau grįžti prie pono Porč klausimo dėl diskusijų vykusias, vykusių parlamente, ypač 12 metais jūsų komitete ir mes e, pažadėjome pasie, parengti dokumentą dėl klonavimo ir dėl maisto produktų iki 2013 vidurio. Mes e, vėluojam šešis mėnesius, nes pasiūlymas buvo pateiktas tik prieš dvi dienas ir po dviejų, atsiprašau, jeigu kolegai dėl jo apsitręs ir e, šitie mėnesiai, kur, kur, per kuriuos mes e, vėlavome, tai nebuvo nieko neveikimas, buvo tikrai diskusijos komisijoje, komisijos tarnybose, tikrai buvo sunkios diskusijos. Na ir aš vėlgi negaliu viską atskleisti, bet manau, kad panuliso analizė buvo tinkama ir e, tikrai buvo įvairios labai skirtingos nuomonės tarp komisijos tarnybų. Ir jūsų rezoliucijoje jūs kalbėjote apie poveikį vertinimą. Tai šitas poveikį vertinimas, kuris yra daromas ir skelbiamas ir minimas pasiūlyme, taigi jūs gausit tą dokumentą praeis keletų dienų po to, kai jis bus primintas trečiadienį, bet žinote, yra tam tikrai pribojimai, žinote, kad po ekonomikos poveikis dėl klonavimo praktikos Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje, tai labai sunku vertinti šį poveikį, kadangi yra e, privatus veiksmai, privatus veikėjai, kurių nekontroliuoja nacionalinės e, institucijos, ar tai būtų Šiaurės Amerikoje ir Pietų Amerikoje, tai yra privačios bendrovės ir jos nenori pateikti ekonominės informacijos apie tai, kiek yra klonuotų gyvulių, kiek yra e, spermos, kiek yra, kokia yra palikonių kokybė, kiek mėsos pagaminta iš jų ir taip toliau ir taip toliau. 11 e, metų taikinimo procese taip pat e, šitas procesas nutruko ne dėl komisijos, bet dėl skirtingų nuomonių tarp parlamento ir tarybos. Mm, kai buvo pateiktas parlamento labai toli siekintis pasiūlymas ir labiau ribotas e, tarybos pasiūlymas, nusaikesnis pasiūlymas ir tarp šių dviejų kraštutinių pozicijų e, vyko taikinimo procedūra 11 metais. Komisija buvo atvira ir buvo pasirengusi išklausyti ir parengti tokį tarpinį nuostaikį vidutinį vertimą, sprendimą. Ir e, pirmininkaujantį valstybę parengė dokumentą ir pateikė jį e, komisijos nariui ir e, nenorėjome laukti, kol bus priimtas kolegijos sprendimas, nes būtų juokinga atsakyti pirmininkui groto, kol dar nėra priimtas kolegijos sprendimas. Dėl to jūsų pirmininkas dar negavo atsakymo, bet yra manyta, komisijos narys Porčio atsakys į šitą dokumentą iš karto, kai bus priimtas sprendimas. Mes suprantame tas išpolis prieš sprendimą, prieš komisiją, kalbant apie diskusiją dėl, dėl, dėl Ameriko, dėl laisvosios priekybos, visi gali išsakyti savo nuomonę, turėti savo nuomonę. Čia komisija nėra prieimusi pozicijos ir mes laikomės labai griežtos pozicijos dėl e, GMO, dėl hormonų, kur pirmininkas Baroso teigia, kad dėl to diskusijų nebus Kalbant apie laisvą prekybos sustarimą su JAV, apie, apie e, GMO ir, ir, ir hormonus apie tai nekalbam, dėl Konami dar nebuvo tvirtai apsispręsta tuo metu ir tuo metu dar nebuvo diskusijų objektas su amerikiečiais. Bet e, nepaskaitis visiems, kad amerikiečiai daro labai stiprų spaudimą visoms valstybėms narėms ir aišku jums be bejonės ir komisijai siekdami išvengti tokių pasiūlymų kaip dėl mėsos ženklinimo, jeigu mėsa parengta iš pirmos kartos klonų tai gyvūnų produktų. Tai yra pasiūlymas, kuris yra padarytas, e, remiasi mokslu ir, aišku, gyvūnų gerovė. Aišku, kad klonavimo veikla sukelia mirtingumą, reprodukcinių sutrikimų, mm, abortus ir gyvūnų gerovės e, klausimus tiek e, tiek, tiek motinėms gyvūnams, tiek palikonėms. Tai yra mokslinis e, tyrimas dėl gyvūnų gerovės, kuriuo remiasi mūsų pasiūlymas. Čia nekalbam apie pirmą e, kartą, pirmąją gyvūnų kartą. Tai e, jie atsiranda e, dirbtinai, tai nėra, tai ir tai yra per dirbtinio apvaisinimą ir tai yra pirmos kartos, manau, gyvūnų palikonis. Na, aš norėčiau e, paminėti tai, ką jūs sakėte. Tai yra, kad diskusija tikrai labai bus sunki, tai bus sunkia ateities diskusija. Komisija norėjo laikyti savo įsipareigojimų. Mm, komisaro Borš įsipareigojimų ir tai, ką paminėjo pirmininkas Baroso ir kiti. Tačiau mm, pasiūlymas galbūt jums netiks, nepatiks, tai tai yra aišku, bet tikslas yra pradėti diskusijas bent dar šiu, per šią kadenciją. Ir dabar tiesiog sklando tokie mm, gandai, kad bus pasiūlymas patiktas kitos kadencijos parlamentui. Bet kolegija nusprendė daryti tai dabar, dabar, tam, kad būtų laikomas įsipareigojimo ir kad šis, šio parlamento kadencija šios kadencijos parlamentas dalyvautų trilogė, dalyvavo nuo trilogė nuo, nuo 11 metų kovo ir galėtų toliau tęsti darbą. Ir komisija atsižvelgia į tai, į parlamento poreikius, parlamento pagidavimus. Aš sakau, galbūt jūs nuvylė kad šitas pasiūlymas nėra taip toli siekiantis, bet vis dėlto e, tai buvo labai sunkus kompromisas. Tikrai sunkus kompromisas ir tai yra akivaizdu dviejose institucijose, tiek parlamente, tiek kolegijoje ir dabar, ir būsimajame parlamente, būsimos kadencijos parlamente. E, su taryba tikrai bus sunku rasti sutarimą dėl šio teksto, žinant, kad jeigu, yra, jeigu bus dar tęsiamas šitas diskusijos, mes pateksim tiesiog atsirasim toj pačioj situacijoje kaip dabar, kai nėra draudžiama, klanavimas nėra draudžiamas Europos Sąjungoje šiuo metu. Ar tai dabar yra siekiama tai daryti dėl tyrimų tikslų ar gyvūnų gerovės tikslų, bet e, išskyrus tik tai e, produktus skirtus žmonių vartojimui, bet apskaitai klonavimas nėra uždraustas ir tai nėra palanki situacija, kalbant apie gyvūnų gerovę. Tai tiek, norėčiau baigti, ponė pirmininkė. Ir aišku, aš dėkoju, kad jūs pradėjote šitą diskusiją, nors komisija buvo tik labai pol, polama, bet ką darysi vis tiek. Jums dėkoju. Merci, monsieur euh, Poudelet. Dėkoju. One additional question. Turiu vieną papildomą klausimą. Jūs teigiate, kad labai sunku, kad komisija galėtų atsakyti į mūsų pirmininko mm, pono Hauter laišką, kadangi komisijos norių kolegija dar nepriėmė sprendimą. Bet vis dėlto jūs netmetate galimybės pradėti dėrybą su Junktinėmis Amerikos valstijomis šią temą prieš politinės diskusijas tarp ES institucijų e, nebus baigtos. Jūs teikite, kad komisija rem, remsis mokslu, mokslinių pagrindų, tai bus diskusijų pagrindas. Ar jūs nemanote, kad e, tiek čia, tiek ten tai yra tokia politinė diskusija, kad Europos komisija neturėtų pradėti jokių diskusijų su jungtinėmis valstybėmis dėl e, jokios laisvosios priekybos, kol nebus politinio sustarimo dėl gyvūnų klonavimo tarp Europos Sąjungos institucijų. Il est difficile pour moi, à titre... Na, man asmeniškai sunku atsakyti jūsų klausimą, ponė pirmininkė. Jūs puikiai žinote, kad pradėti dėrybas dėl šito sustarimo tarp ES ir Junktinių valstybių prasidėjo prieš keletą mėnesių ir klonavimas nėra šitų diskusijų elementas, priešingai tam, ką aš sakiau, GMO ir, ir hormonų yra labai aiški linija, kur pininkas Baroso e, kažkada nurodė. Ir dėl to diskusijas net nepradedamos, o klonavimas nėra šitų diskusijų dalis, nes nebuvo politinių diskusijų pačioje kolegijoje ir nėra politinių diskusijų tarp tarybos ir parlamento. Ir e, po poros dienų ateis naujas pasiūlymas, bet jo nauda, bu, netgi jeigu jis nebus priimtinas, bet vis tiek jis, jis nuodėgas bus tuo, kad jis pradės darybas. Ir komisija nusprendė parengti šitą pasiūlymą ir pasiūsti jį būsimos kadencijos parlamentui iki 14 metų pabaigos pradžios, 15 pradžios ir kolegija nusprendė iš karto pateikti du pasiūlymus tam, kad jūs galėtumėte e, tęsti diskusijas dėl individualaus klausimo, tai kalbant apie klonavimą ir kad tai būtų dalis diskusijų dėl susidarimo su amerikiečiais. Taigi, kalbant apie diskusijas, kurios bus vykdomos oficialių lygmenių dėl šito pasiūlymo tarp parlamentos ir tarybos per keletą dienančių dienų. Ir jeigu kolegija tam pritars trečiadienį, tai jis bus, dokumentas bus pasiūtas, išsiustas pirmadienį ir panašiai parlamentui ir tarybai. Taigi jūs dar iš karto galėsite imtis to dokumento jūs galėsit nustatyti, kokia bus jūsų politinė pozicija. Jūs galbūt nežiūrėsite tekstą, bet žiūrėsite, kokia bus jūsų pozicija jungtinių valstybių atžvilgių. Tai tiek. Thank you for that answer. That... Ačiū už atsakymą ir dabar mūsų diskusijos baigiamos. Jūsų, jūs teisus, kad patys galime pateikti iki um, sausio 8 dienos, kol nebus paskalbtas pasiūlymas, mes balsuosime ND komitete e, sausio 13 ir diskusija plenarinėme posėdėje bus svarstama vasario mėnesį. O dabar šios dienos darbo tvarkė yra baigta. Rytoj 9 valandą pradedame darbą koordinatorių posėdžių, o 10 valandą pradedame ND posėdį. Dėkuoju.